Guten Morgen. Ich eröffne die Sitzung des Haushaltskontrollausschusses und begrüße Sie sehr herzlich. Zum Labas rytas. Pradėkime biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės e, klausimas. Nebuvo pasiūlyta pakeitimų. Darbo tvarkė antras klausimas. Norėčiau pristatyti kalbas, kurios yra, kurios yra išvardintos kont žiniaraštyje. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad e, kaip visuomet šis posėdis bus transliuojamas internetu. Taip pat norėčiau paprašyti šiek tiek tylos. Taigi, norėčiau jums pasakyti, kad mėnesio pabaigoje turėjome atšaukti savo kelionę į Rainmas regioną, kadangi nesuradome papildomo delegacijos nario nevokiečio, kuris buvo reikalingas delegacijai suformuoti, nes apmaudu, nes delegacija buvo narys e, vokietis, bet e, ne, nesugebėjome surasti papildomo nario, ne vokiečio ir apmaudu, kad taip atsitiko. Antrąjį kartą turėjome taip skubotai atšaukti kelionę, taigi dėl to norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad visuomet tai kainuoja. Kainuoja ir dėl to labai apmaudu. Trečiasis darbo tvarkės klausimas - mūsų ankstesnio posėdžio protokolas, kuris įvyko Liepos mėnesį, 3 e, rūpiučio ir, atsiprašau, 3 rugsėjo, 10 rugsėjo dienomis. Šių posėdžių protokolai, e, jeigu iki dienos pabaigos nebus jokių pastabų, laikysime protokolus patvirtintus. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo, ketvirtojo. Balsavimas dėl nuomonės projekto regi komitetui. Derek Von yra pranešėjas, prašau. Ačiū. Pirmininkė labai trumpai. Regi komitete aš pasisakiau ir žinau, koks svarbus yra CPR klausimas ir žinau, kad kolegų nuomonės išsiskiria dėl to, kaip reiktų toliau tvarkyti sanglaudos politiką ateityje, bet aš norėčiau kolegoms uh, šįryt pasakyti, kad tai yra viena reikšmingiausia politikos ryčių po 20 metų ir jeigu mes norime atrodyti rimtai, kaip biudžeto kontrolės komitetas, turėtumėme parengti savo nuomonę. Taigi, nepriklausomai nuo to, kokios yra, jūs, kokios yra jūsų nuomonės apie tam tikrus politikos elementus, galiausiai labai svar, svarbu patvirtinti mūsų nuomonę, kad būtų išdėstyta biudžeto kontrolės komiteto poziciją regioninės plėtros komitetų. Taigi, kolegos, nesvarbu, kokia yra jūsų nuomonė, labai kviečiu balsuoti už mano nuomonę. Pirmininkė, dėkoju. Kągi pereisime prie balsavimo. Balsuosime dėl pakeitimų. Keturi pakeitimai konstatuojamosioms dalims. Pone Flanagan, ar galime blokų balsuoti dėl tų pakeitimų? Panašu, kad niekas neprieštarauja. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Ir galutinis balsavimas elektroniškai. Jeigu neturite kortelės atsinešę, informuokite mane. Balsavimas pradedamas. Balsavimas vyksta. Bals ar pasiruošę? 10 už 6 prieš patvirtintą. Dėkoju. Kągi baigėme balsuoti. Dabar perėsime prie penkto darbo atvarkės klausimo ir tai yra pagrindinė mūsų susitikimo priežastis. Išklausysime audito rūmų ataskaitos 2017 metams ir labai šiltai norėčiau pasveikinti audito rūmų pirmininką poną Lėnę. Pona Lazarų taip pat, narį, kuris atsakingas už metinės ataskaitos rengimą ir taip pat kitus auditorumų narius, kurie atvyko šį posėdį. Taip pat norėčiau šiltai pasveikinti Jūs. Džiaugiuosi, kad esate čia. Tai iš tiesų labai svarbus auditorumų atliktas darbas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Greslė, ponė Ajalė Sender, kuri yra pranešėja, gerbiami komiteto nariai, komisijos nariai, nors jo, tiesą sakant, salėje nematau, bet manau, kad jis tikrai atvyks, bet iš anksto jį pasveikinsiu. Taigi, ponios ir ponai, kaip ankstesnis šio komiteto narys, aš suprantu, kad ir apskritai Europos parlamento nariai žinau, kad tai yra parlamentui pats darbymetis. Tai ne tik pats intensyviausias teisės aktų leidybos laikotarpis, bet taip pat artėjant rinkimams į Europos parlamentą, jūsų institucijoje vyksta aukšto lygio svarstymai dėl Europos ateities ir mes tą vakar pamatėme, kai buvo atvykęs Estijos ministro, ministras pirmininkas. Todėl kaip Europos audito rūmų pirmininkas turiu padėkoti Jums, Jūsų komitetui už tai, kad radote laiko aptarti mūsų 17 metų metinę ataskaitą. Ponas Lazarų yra narys atsakingas už e, metinės ataskaitos rengimą, taip pat nariai atsakingi už kiekvieną iš dešimties skyrių. Visi jie įdėjo nemažai pastangų, kad galėtų pateikti jums savo ES finansų valdymo 17 metais padėties vertinimą. Šiuo vertinimu bus pradėta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Esu žurnalistas. Atsiprašau, nesu žurnalistas ir negaliu atsakyti visus specifinius klausimus, E, reiktų matyt kreiptis į tuos narius, kurie rengė tuos atskirus skyrius. Tai yra paskutinis biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, procedūra paskutinė šios kadencijos parlamente. Mūsų audito procesas baigėsi vadinama prieštaravimų procedūra, tačiau mes tikrai nesame varžovai. Audito rūmai dažnai būna kritiškai nusiteikę ir kartais užsispyrę, tačiau mes esame visuomet teisingi ir atviri protingiams paaiškinimams. Ir jūs, aišku, galite patys pasiskaityti komisijos pastabas. Ponios ir ponai, 17 metais, kaip ir ankstesniais metais, mes padarėme išvadą, kad ES finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi finansinę padėtį. Kaip ir praėjusiais metais, Mes pateikėme sąlyginę nuomonę, o ne neigiamą nuomonę dėl 17 metų finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų tvarkingumo. Tai antrai kartą išiškiama tokia nuomonė. Kitaip tariant, didelė mūsų patikrintų 17 metais išlaidų dalis nebuvo reikšmingai paveikta klaidų. Ir čia aš kalbu apie išlaidas pagristas teisėmis į išmokas. Kitaip sakant, apie tas programas, kur naudos gavėjai gauna išmokas, jei atitinka tam tikras sąlygas. Čia turiuomenė, pavyzdžiui, išmokas Erasmus studentams, tiesioginės išmokas ūkininkams, biudžetinę paramą trečiosiam šalims ir ES darbuotojų atlyginimus. Šie teisėmis išmokas pagristi mokėjimai sudaro daugiau nei pusę 17 metų išmokų iš ES biudžeto. Be to, su ES išlaidomis susijusių pažeidimų lygis toliau mažėjo. Įvertintas klaidų lygis mokėjimuose 2017 metais buvo 2,4 procento. Tai yra mažesnis, nes palyginus su 16 metais, kur buvo 3,1 procento, o 15 3,8 procento. Tai parodo, kad ES finansų valdymo prasme, ES finansų valdymo prasme tikrai eina teisinga kryptimi. Ir čia mes, aišku, turime pagirti ir komisijos bei valstybių narių nepailstamas pastangas. Taip pat ir parlamentui turime pasakyti, kad jos kontrolės funkcijos yra tinkamai vykdomos. Aš manau, kaip auditoriai mes turime skelbti ne vien tik tai blogas žinias, turime taip pat pabrėžti gerąją praktiką visur, kur ją randame. Taigi leiskite man pristatyti kaip teigiamą pavyzdį mūsų išvadą, jog tiesioginiuose mokėjimuose iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, kuris sudaro labai didelę šios e, išlaidų kategorijos dalį, nėra reikšmingo klaidų lygio. Tai pasakęs, turiu taip pat pridurti, kad problemų visgi išlieka. Kad pailustruočiau savo požiūrį, pateiksiu tris pavyzdžius. Vieną iš kitos žemės ūkio išlaidų srities, vieną iš sanglaudos politikos ir vieną iš mokslinių tyrimų srities. Mes nustatėme atvejį, kai vienas ūkininkas gavo aplinkosauginę paramą vadinamiesiems tarpiniams pasėliams sėti. Iš tiesų, jokių tokių pasėlių nebuvo pasėta, be to, nebuvo vedami atitinkami laistymo ir kultivavimo registrai. Todėl po mūsų apsilankimo nacionalinė mokėjimų agentūra pradėjo pagalbos susigražinimo procedūrą. Kitu atveju mes nustatėme, kad vienas naudos gavėjas deklaravo per didelės netiesioginės išlaidas vykdant vieną sanglaudos srities projektą. Šios išlaidos buvo iš tikrųjų bendrosios instituto būstinėje patirtos išlaidos ir nebuvo susijusios su konkrečiu projektu įvykdyti sukurtu ūkio subjektu. Mes nusprendėme, kad netinkamos finansuoti buvo visos tiesiogiai su projektu susijusios išlaidos. Trečiu atveju viena e, MVI, dalyvaujanti mokslinio tyrimų projekte, deklaravo per didelį prie projekto dirbtų valandų skaičių ir naudojo neteisingą jų skaičiavimo metodą. Negana to, deklaruoti projekte dirbę darbuotojai iš tikrųjų dirbo dar ir seserinėje įmonėje, kuri nebuvo susitarimo su dėl dotacijos šalis. Todėl mes nusprendėme, kad visos šios išlaidos buvo netinkamos finansuoti. Turiu pabrėžti, kad yra ir kitų pavyzdžių, kuriuos išvardėme savo ataskaitoje. Taigi norėčiau pabrėžti, kad gan dažnai gauname pakankamai adekvačios informacijos, kad užkirstumėme kelią, surastumėme, ištaisytumėme daug klaidų. Ir jei komisija ir nacionalinės institucijos būtų tokią informaciją panaudojusios, netgi klaid, dar, dar, dar daugiau klaidų būtų buvę galima išvengti arba jos nebūtų reikšmingos. Tai, ką suradome mes, galėjo surasti ir kiti. Tačiau mes negalime nuleisti rankų, valdymo ir kontrolės sistemos pagerėjo. Ir dabar mes turime galimybę naujų žvilgsnių pažiūrėti, kaip šie patobulinimai leidžia mums gauti audito įrodymus. 17, 17, 17 metais mes išbandėme pakeistą metodą ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srityje. Pagrindinis pokytis buvo tas, kad mes peržiūrėjome ir pakartotinai atlikome patikras ir kontrolę kurias anksčiau vykdė už išlaidas atsakingi subjektai. Rengiant šį naują audito metodą buvo atsižvelgta į didelius teisinio pagrindo pokyčius, kuriuos 2013 metais priemė parlamentas ir taryba. Dėl to šiuo metu mes audituojame deklaruotas išlaidas, kurių atžvilgių valstybės narės ir komisija jau pritaikė savo finansinius pataisimus dėl juose nustatytų pažeidimų. Tačiau mūsų nustatyti faktai leidžia aiškiau pamatyti, kuriuose srityse išlieka trūkumų Europos komisijoje ir valstybėse narėse ir sudaro mums galimybę teikti parlamentui kokybiškesnę informaciją. Per ateinančius metus mes išplėsime šį projektą į kitas išlaidų sritis, jei tik tam bus reikalingos sąlygos. Bet mes taip pat turėsime sutelkti dėmesį ir išteklius į vertinimą Ar ES pasiekė rezultatų savo piliečiams? Nepakanka paprasčiausiai žinoti, kad pinigai buvo panaudoti pagal taisyklės. Mums būtina žinoti, kad jie buvo panaudoti protingai. Pateiksiu Jums kitą pavyzdį iš išorės veiksmų srities. Viename mūsų aplankytame projekte vienai tarptautiniai organizacijai prireikė 280 tūkstančių eurų, kad pervežtų balsadėžės ir popierių, kurių pačių vertė buvo 150 tūkstančių eurų. Na, tai buvo trečio, trečio pasaulio šalis ir tai buvo labai jautrus ir skubus klausimas, tačiau labai sunku buvo pateisinti piliečiams, būtent, kad ES mokesčių mokėtų pinigus tokiu būdu leidžia. Taigi, ponios ir ponai, vienoje mūsų neseniai paskelbtoje specialioje ataskaitoje mes parodėme, kad kelioms valstybėms narėms sunkiai sekasi naudingai panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų, investicijų fondų išteklius. Šia prasme, sveikintina tai, kad komisija siūlo keletą priemonių ateinančiam finansavimo laikotarpiui, kurios galėtų padėti geriau įsisavinti sanglaudos fondų lėšas. Iš dalies sprendimas yra mūsų rankose, jei laiku bus primta nauja daugiametė finansinė programa ir, aišku, visos su ja susijusios finansinės programos. Tuo pat metu ES biudžetas ir toliau patiria didelį spaudimą dėl mokėjimų įsipareigotų ateinantiems metams. Dėl atotrukio tarp didelių įsipareigojimų ir mažo mokėjimų lygio ES neįvy... nevykdyti biudžeto įsipareigojimai išaugo iki 267,3 milijardo eurų, o mūsų prognozijas rodo, kad iki 2020 metų šiandien įvykdyti įsipareigojimai dar labiau išauks. Mūsų nuomonė šis klausimas būsimoje daugiametės finansinės programos laikotarpiu turėtų būti prioritetinis. Audito rūmai be abejo nesikiš į ginčius tarp grinųjų įnašų mokėtojų, sakančių sumažinkite mūsų įsipareigojimus ir grinosios paramos gavėjų, sakančių padarykite daugiau. Tačiau mes galime atkreipti dėmesį į tai, kad besikaupiantys, neįvykdyti įsipareigojimai dar labiau atitolins laikę finansinių programų padarinius, dėl kurių jūs šiuo metu vedate dėrybas kaip teisės aktų leidėjai. Ponios ir ponai, bendras ES biudžetas sudaro nedaugiau nei maždaug 1 procentą visos ES bendrųjų nacionalinių pajamų. Ir todėl labai svarbu, kad ES biudžetas būtų panaudojamas veiksmingai. Mes taip pat turime būti realistais, dėl to, ko galime pasiekti naudojant mums patikėtus pinigus. Jei kursime lūkesčius, kurių neįmanoma pasiekti, prarasime savo piliečių pasitikėjimą. Mūsų nuomonė išvada yra paprasta, ES neturėtų žadėti to, ko ji negali padaryti. Ir mes turime kasdien įrodinėti, kad ES kompetencijos sąjungos lygmenių yra vykdomos veiksmingiau nei nacionalinių lygmenių jos būtų vykdomos. Dar keli žodžiai prieš baigiant. Mes auditoriai turime vien atgal besižvalgančių žmonių reputaciją. Tačiau šiais metais manau, kad mes turime teisę žiūrėti taip pat ir į ateitį. Artimiausiamis savaitėmis jūs susilauksite iš mūsų keleto nuomonių dėl įvairių pasiūlymų susijusių su ES finansais 2012-2027 metais, su konkrečiai šiuo laikotarpiu. Parlamentas ir taryba turi apsispręsti dėl svarbių sprendimų. Mes atvirai sveikiname komisiją dėl to, kad ji pasiūlė padidinti lankstumą, kurio taip trūko dabartinėje daugiametėje finansinėje programoje. Tai žingsnis teisinga kryptimi. Ponios ir ponai, kadangi mes renkamės, kuriuo keliu eiti šiame vis labiau nenuspėjamame pasaulyje, leiskite patikinti jūs, kad mūsų sprendimai paremti tvirtų finansinių pagrindų. Pademonstruokime savo piliečiams, kad mes galime įvykdyti, ką žadėjome, įvykdyti veiksmingai ir tokiu būdu, kuris iš tikrųjų kažką keičia. Ačiū uždėmesi esu pasirengęs su jumis pasikeisti nuomonėmis. Pone, ponas Lazarau ir aš pats mielai atsakysime į jūsų klausimus. Ačiū. Labai ačiū už tokią įdomią ir svarbę ataskaitą. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narį Oettingerį. Atsiprašau, nepastebėjau, kai atvykote. Pone Lazaru, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš neturiu ką pridurti prie to, ką pasakė pirmininkas, o vėliau galėsiu atsakyti į klausimus. Dėkoju, komisarė Tingeri. Pirmininkė, ponė Greslė, pirmininkė Lėnė, ponė Lazarų ir Europos auditorumo atstovai, komisijos Mm, nariai norėtų padėkoti auditorumams už jų metinę ataskaitą ir taip pat atkreipia dėmesį į išsakytas pastabas, mes su jomis sutinkame, esame dėkingi, kad Europos audito rūmai vykdo savo darbą. Ir aišku, tai nėra vienintelė priemonė, bet ši priemonė yra be galo svarbi. Mes Taip pat manome, kad biudžetą reikėtų panaudoti siekiant tikrosios Europos pridėtinės vertės. Turime skaičius. Vienas procentas Europos mm, BMP sudaro šį biudžetą ir todėl labai svarbu jį panaudoti tikslingai. Ir atsižvelgiant į lūkesčius biudžetui tiek tarp visuomenės narių, tiek taryboje ir parlamente. E, tai padaryti sudėtinga, todėl labai svarbu ir toliau mažinti paklaidų lygį ir tinkamai valdyti išteklius. Esame labai dėkingi, kad audito rūmai pripažino, jog e, kalbant apie nuostatų paisimą ir našumą, veiksmingumą, buvo pasiekta pažangos. 2027 metų biudžetas irgi turės būti tobulinamas jo panaudojimas. Ir tai susisieja su anksčiau išsakytomis auditorumų rekomendacijomis, bei mes į tas rekomendacijas žiūrime labai rimtai. Taip pat e, rimtai žiūrime į tai, ką, ką nurodėte dėl biudžeto vykdymo procedūros pastaraisiais metais. Norint optimizuoti išteklių panaudojimą, turime e, geriau bendradarbiauti tarp komisijos valstybių narių ir jų administracijų. Mes ir toliau siekiame optimizuoti šios santykius tarp komisijos, jos darbuotojų ir administracijų administracijos darbuotojų dirbančių valstybių narių ministerijos ir regionuose. Matome, kad šioje srityje taip pat padaryta pažanga, tačiau dar yra kur tobulėti. Mes suvokiame, kad kartais išsakomos abejonės dėl dėl išlaidų kokybės Taip pat matėme Europos parlamento parengtas prezentacijas ir darysime viską, kas mūsų galėje, siekdami e, išspręsti šias problemas, kaip galima anksčiau. O pono Lėnė pranešimas, pranešime kalbama, kad e, einama tinkama kryptimi. Tai reiškia, kad audito rūmo ataskaita mm, O tai, o tai nurodo, kad e, bent jau didžiosiuose programuose paklaidų lygis dar sumažėjo ir kalbant procentais taip pat tai akivaizdu, procentinį išriškoje. Ir Audito rūmai taip pat dar sėki pabrėžia, kad Europos biudžeto valdymas pagerėjo. Audito rūmų atstovai išsakė ir kitus pastebėjimus, tai aišku, nieko stebėtina. Ir tai reiškia, kad mes ir toliau turėsime atidžiai stebėti valdysenos procedūrą. Ir žinoma, atsižvelgsime į jūsų rekomendacijas. Noriu pateikti kelis pavyzdžius. Kalbant apie Horizonto 2020 programą, auditorumai pasakė, kad mm, nuostatos dėl personalo išlaidų yra labai sudėtingos, jie sudėtinga taikyti ir suprasti. Dėl tos priežasties mes peržiūrėsime savo gairias, atsižvelgdami į šią rekomendaciją. Dar vienas pavyzdys - sanglaudos politikos rytyje. Audito rūmai pabrėžė e, darbą atliekamą valstybėse narėse ir mes dabar dėmesį kreipsime į tai, kad reikia patikrinti šį darbą, jį peržiūrėti valstybėse narėse. Toliau. Kai dėl nepanaudotų lėšų e, 270 tūkstančių ponas Lėnė paminėjo. Man kelia nerima šis aspektas. E, taip vadinamos geri, geri, geresnių išlaidų šalis. Mm. Galėtų pasakyti, kad ši suma užstrigo kažkur išde, bet e, tai ne, ir tai priliksta dviejų metų mm, išlaidoms, bet e, tai nėra tiesa. Šios lėšos panaudotos kitiems, panaudotos, panaudojamos kitiems ambicingiams projektams mes taikome labai konkretų planavimą, konkursus rengiame, taip pat viską labai gerai apskaičiuojame. Ir šiais atvejais penkeri metai nėra ypač ilgas laikotarpis, ypač valstybėse narėse, kurias jūs ir ponas Lėnė puikiai žinote. Tai yra ilgalaikiai projektai. Ir mes turim, mūsų reglament, turime laikytis labai griežto reglamentavimo ir įvairių procedūrų. Ir dėl to akivaizdu, kad e, įsipareigojimai paskui virsta mokėjimais. Bet e, šiuo duotuoju momentu 270 tūkstančių yra visiškai pateisinama suma. Mes siekiame, aišku, sumažinti šią sumą, bet e, mes galime tai padaryti tik biudžeto galiojimo pabaigoje. Šios lėšos bus panaudotos keliams tiesti, pastatams statyti, nes šie skaičiai, apie kuriuos kalbame, yra susijęs su pereinamojų laikotarpiu, o ne baigiamojų laikotarpiu. Taigi, tai nėra kažkoks vilkinimas ar susikaupimas, bet uh, Tai yra tiesiog įprastos procedūros e, tokiems ilgalaikiams projektams vykdyti dalis. Kitame biudžete stengsime padaryti viską, kas, ką, ką galime, siekiant, e, kaip galima sumažinti šią sumą ir tikimės, kad e, mums pavyks susitarti dėl finansinės programos E, anksčiau nei kad likus mėnesių iki jos įsigaliojimo. Ir būtų puiku, jei galėtume dėl to susidėrėti jau 2019 metų balandį, tada bus galima atsižvelgti ir viską apskaičiuoti, teikiant pasiūlymą dėl N plus 2, ne N plus 3. Ir labai esu dėkingas už e, parlamento teikiamą paramą siekiant šio tikslo. Tačiau yra tam tikrų valstybių narių, kurios laikosi kitokios nuomonės. Jos norėtų N plus 3, N plus 4, N plus X ir galbūt N be galo. Ir kaip galima mažesnis klaidų lygis taip pat yra vienas iš komisijos prioritetų darbo tvarkėje. Reikia ir toliau siekti, kad situacija gerėtų šioje srityje. Taip pat norime pabrėžti, kad kalbant apie paklaidas, turime kalbėti visų pirma ne apie sukčiavimą ar švaistimą ar korupciją, tai yra tik patys blogiausi atvejai, bet kartais Tai yra tiesiog, tiesiog paklaidos, nesusijusios su sukčiavimu. Ir kai kurios tos paklaidos nebuvo išspręstos iki metų pabaigos, metų pabaigos bet kitame laikotarpėje jos bus išspręstos ir ištaisytos. Ir Tikėkime, kad paklaidų lygis mm, šio laikotarpio pabaigoje bus mažesnis nei kad e, auditorumo ataskaitoje nurodomas lygis 2017 metams. Norime užtikrinti, kad programos pabaigoje ir kai bus atlikti visi patikrinimai, klaidų lygis bus žymiai mažesnis nei 20 procentų. Ir tikimės ir manome, kad e, likutinis paklaidų lygis bus mažesnis nei 1 procentas, galbūt 0,6 procento tik tai. Norime supapras, dar labiau supaprastinti priemonės, tačiau nenorime pakengti ir tikrinimo metodams, jų susilpninti. Ir čia ir slypi tas pagrindinis sunkumas. Reikia kaip galima labiau sumažinti biurokratiją, bet išlaikyti kaip galima griežtesnius patikrinimus. Ir todėl supaprasinimas neturi lemti didesnės valios sukčiautojams. Turime susitelkti ties pridėtinę vertę, o taip pat apčiuopiamais rezultatais turime jų siekti. Ponios ir ponai, praėjusią savaitę jums pristačiau mūsų veiklos ataskaitą ir šioje ataskaitoje pateikėme pavyzdžių apie tai, kur biudžetas iš tikrųjų atnešė labai nu, didelės naudos ir rezultatų gerų piliečiams. Ir šie rezultatai labai aiškiai įrodo, kad Europos e, lygių, investuodami Europos lygių mes e, sugebame, sugebame pasiekti rezultatų, kurių nebū, nebūtų įmanoma pasiekti tik nacionalinio lygio investavimo dėka. Kitais metais norime daryti tą patį, todėl kad turime užtikrinti, kad nei vienas patvirtintas euras, kad, kad kiekvienas patvirtintas euras turėtų atnešti papildomos vertės mokesčių mokėtojams. Norėčiau taip pat paminėti konferenciją, kurią renksime spalio 12 dieną ir kurioje kalbėsime apie tai, ką galime padaryti e, siekiant maksimaliai padidinti pridėtinę vertę. E, buvo išsakyta kritika iš e, tarybos, parlamento ir biudž... biudžeto komiteto ir bus labai svarbu taip pat ją aptarti pasiūlymai dėl kitos daugiametės finansinės programos Taip pat atsižvel... juos teikdami atsižvelgsime į audito rūmų rekomendacijas. Esu dėkingas, kad audito rūmai žvelgia ne tik atgal į praeitį ir ne tik išsako kritiką biudžeto valdymui, bet taip pat žvelgia pirmin ir suteikia mums rekomendacijų, prognozių ir viziją. Šios rekomendacijos, e, auditorumų rekomendacijos, e, kalbant apie ateitį, yra labai svarbios ir jas atsižvelgsime renkdami 2019 biudžetą ir kitą daugiametę finansinę programą. Aš esu labai dėkingas už tai, kad mūsų bendras tikslas yra lankstumas, kad ateities iššūkiai, kurių dabar net negalime numatyti, būtų sprendžiami laikantis lankstaus požiūrio. Toliau, kalbant apie grinųjų įmokų mokėtojus ir naudos gavėjus ir tą moto, kad noriu susigražinti savo pinigus. Labai svarbu, kad apie tai pakalbėtume taip pat. Praeitįje sanglauda ir žemės ūkis sudarė maždaug 80 procentų biudžeto. žmonės galėjo aiškiai pamatyti, ką susigražina, o dabar, kai yra e, pagalbos pabėgėliams, e, lėšos e, sienos apsaugos tyrimų ir taip toliau, tai, tai fondai, tai taip pat jie yra labai svarbus, bet žmonės tiesiogiai nesusigražina, negauna tų pinigų, tie pinigai išlieka kur nors Afrikoje arba pasienyje su, su Bulgarija, ir kitur, bet tai atneša naudą taip pat piliečiams, nors valstybės narės tiesiogiai savo išdai ir negauna tų lėšų. Tai yra investicijos visai Europai, o tai reiškia, kad piliečiai taip vadinamosiose grinųjų įmokų mokėtojose šalise irgi patiria naudą. Dar sėki dėkoju už šią ataskaitą, taip pat noriu padėkoti ir už puikų bendradarbiavimą darbinėme ligmenyje bendradarbiavimas su audito rūmų ekspertais tikrai yra geras ir mes pasidomėsime, kaip e, geriausia atsižvelgti į visas šias rekomendacijas savo darbę ateityje. Aš tikrai nematau didelių prieštaravimų ir esu labai dėkingas už visus pateiktus pasiūlymus. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui. Dabar žodį suteiksiu pranešėjui, paskui šešėliniams pranešėjams, o paskui kitiems e, komiteto nariams. Dabar Ajala Sander, mūsų pranešėja. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmininkui Lėne už metinės ataskaitos pristatymą. Šioje ataskaitoje atsispindi labai svarbus e, aspektai ir matome padarytą pažangą. Ta pažanga pasiekta dėl mūsų bendro darbo ir audito rūmų, ir Europos komisijos, ir parlamento. Parlamentas e, buvo nusiteikęs labai ryštingai rekomendacijų ir kritinių pastabų atžvilgių. Čia taip pat e, daroma nuoroda ir į valstybės narės, kurios taip pat atliko e, labai svarbų darbą, kadangi mūsų reikalavimai ir mūsų rekomendacijos buvo pakankamai sudėtingos ir, ir, ir reiklios. Tad ta pasiekta pažanga iš tikrųjų yra labai geras dalykas ir mes turėtume kalbėti apie tą pažangą, kad visi tie, kurie domisi šitais klausimais, tai žinotų. Mūsų biudžetas sudaro vieną procentą ES BVP, bet šiame kontekste mes turime galvoti apie lėšas, kurios e, padėtų mums atremti įvairius iššūkius, kurie, kurie atsiranda dėl e, įvairių krizių. Mes turime aiškinti piliečiams, kad mes, padedame, kad mes dedame pastangas, kad biudžete atsispindi tos e, pastangos ir kad čia esame įgyję jau tam tikrą labai teigiamą pagreitį. Aš e, esu nuosaikiai optimistiškai nusiteikusi. Manau, kad e, vis geresnio biudžeto įvykdymo tendencija stiprėja. 2017 metais buvo užtikrinta mažiau mokėjimų, mokėjimų lygis buvo e, žemesnis, tačiau e, vis dėlto praėję, e, praėję finansiniai metai rodo, jog padėtis pagerėjo. Tad iš tikrųjų buvo pasiekta pažanga. Mūsų komitetas reikalavo kai kurių reformų pastaraisiais metais ir e, audito rūmai reorganizavo savo darbą, atsižvelgdami į parlamento reikalavimus, atsižvelgdami į tai, kas svarbu piliečiams ir visi duomenys rodo, jog iš tikrųjų kai kuriuose srityse, kaip pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje ar, ar sanglaudos politikos uh, srityje buvo iškilę rimtų e, sunkumų ir mums pavyko pasistumėti į priekį dėl šitų dalykų. Tad šituo požiūriu iš tikrųjų e, nei eurofobai, nei e, kiti kritikai negali dabar teikti, jog mūsų darbas buvo neveiksmingas. aišku, yra akivaizdu, jog tiesioginės, tiesioginės išmokos ir e, kitos rytis yra susijusios su skirtingais klaidų lygmenimis. Kalbant apie e, lėšų kompensavimą, e, Čia iškyla kai kurių e, abejonių ir komisija turėtų čia e, taip pat e, optimizuoti kai kurios e, aspektus. Tad e, turime skirti tam dėmesio ir tuo pat metu turime e, aiškintis, kuriuose srityse bendro valdymo pasidalyto e, valdymo srityse dar yra aspektų, kuriuos galima būtų patobulinti. Per e, pastaruosius dešimt metų neįvykdytų biudžeto įsipareigojimų lygis e, buvo pakankamai didelis ir reikės ir toliau papildomų pastangų gerinant padėtį ir reikės geriau pagalvoti apie e, pas, pas, pasidalytą bendrą valdymą, kad galėtume išvengti praeities klaidų ir kad galėtume piliečiams nusiųsti tinkamą signalą dėl, pavyzdžiui, sanglaudos, nes tie neįvykdyti biudžeto įsipareigojimai pareigojimai vis dėlto prisideda prie nepakankamo skaidrumo mūsų biudžeto kontekste ir turime spręsti tą problemą. Taip pat turime ir toliau glaučiai bendradarbiauti su audito rūmais tose e, srityse, kur e, vis dėlto dar nėra šimtaprocentinio sutarimo tarp mūsų. Aš e, turiu omenyje, pavyzdžiui, e, tas biudžeto lėšas, kurios skiriamos migracijai. Nes tas tikslas, e, migracijos rautų valdymas yra pakankamai abstraktus dalykas, aš tai jau esu sakiusi ir, ir, ir komitetui, ir komisijai, kuomet e, mes turime užtikrinti, kad ES biudžetas padėtų atremti europinius iššūkius. Kol kas mūsų piliečiams galbūt e, sunku suprasti, jog ES kai kurių veiksmų įgyvendinimas yra susijęs su europinė pridėtaja verte. Nes nėra lengva išaiškinti piliečiams tai, jog tai, ką, ką, ką daro ES, yra labai e, svarbu ir jiems, nes kiekvieną kartą, kai nėra pakankamo skaidrumo ir kai lieka neaiškumų, visi šitie dalykai bus panaudoti populistų ir euroskeptikų, todėl mes turime kaip įmanoma geriau aiškinti visus biudžeto aspektus e, piliečiams. Ir e, paaiškinti jiems, jog visi šitie dalykai padeda spręsti e, tas problemas, su e, kuriomis susiduria piliečiai. Aišku, mes čia kalbame apie biudžetą, tačiau turime galvoti e, visų pirma apie tai, kaip visą tai mato piliečiai ir turime aiškinti e, jiems kartu su audito rūmų pagalba, manau, mes galėsime pasistumėti į, į priekį, turiu galvoje teisėkuros pusę, tą politinę e, pusę. Ir čia turime siekti kuo geresnio piliečių suvokimo, kad jie tinkamai suvoktų biudžetą ir jo panaudojimą. Dėkuoju ponui Lėne. Keturi komentarai. Jeigu komisija siūlo taikyti N plus 3 e, taisyklę, tai reikia pasakyti, jog N plus 3 jau buvo pradėta naudoti po finansinės krizės pradžios. Dabar ta krizė jau yra pasibaigus ir e, iš tikrųjų galbūt turime grįžti prie įprastinės padėties. Aišku, neįvykdyti biudžeto įsipareigojimai kelia mums daug e, nerimo, nes e, šitos sumas gali keletą kartų viršyti biudžeto e, dydį ir iš tikrųjų tai nėra geras dalykas, todėl turime keisti padėtį. Europos parlamentas ir, ir komisija turi veikti ryštingai, valstybės narės taip pat. Aišku, čia negalime e, taikyti principo N plus begalybė. Aišku, kita vertus iškyla tam tikro prieštaravimo tarp supaprastinimo, e, turiu galvoje tiesioginį lėšų E, skirimą ir veiksmingumo užtikrinimo. Visuomet reikia siekti tarptų dalykų tinkamos pusiausviros. Supaprastinimas galbūt yra geras dalykas, tačiau ne visuomet yra viskas taip paprasta. Pavyzdžiui, jeigu norime veiksmingos kontrolės, tai reikia tam tikrų taisyklių. Vis dėlto ir kartais tos taisyklės yra pakankamai sudėtingos, bet jos neturi būti per daug sudėtingos. Kiekvienu atveju turime siekti tinkamos pusiausvyros. O dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, tai norėčiau jūs patikinti, jog šis procesas, kaip ir visuomet, vyks e, optimaliai dėl DFP. Praeitą savaitę jau sakėme, jog bus e, parengtas tam tikras skaičius nuomonių, bendroji nuomonė jau yra parengta ir e, manau, kad visi šitie dokumentai jums bus labai naudingus. Na, o dėl nevykdytų budžeto įsipareigojimų mes labai atidžiai analizuosime šitos e, dalykus. Kaip auditorumų pirmininkas, aš e, manau, kad mes kartu su kolegomis turėtume pagalvoti apie priežastis, dėl kurių neįvykdyti biudžeto įsipareigojimai yra tokio dydžio ir turime galvoti apie konkrečius šitos problemos sprendimo būdus. Mes jau esame parengę ataskaitų praeitįje šitais klausimais ir ten kalbama, kad mums reikia veiksmingesnių administracinių priemonių valstybių lygmenių, kad e, neįvykdyti biudžeto įsipareigojimai e, mažėtų. Turime galvoti apie dar veiksmingesnės priemonės. Na, o dėl e, migracijos, imigracijos, tai, tai yra vienas iš mūsų prioritėtų ir ne vien tik tai Mes keliame šitos e, klausimus. Migracijos reiškinys ir kai kurie kiti reiškiniai yra objektyvus reiškiniai ir tai turi atsispindėti biudžete. Aš manau, kad e, audito rūmai jūs visuomet informuos šitais klausimais ir mūsų pateikta informacija bus pateikima Dėkuoju. Na, o dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Kadangi aš pati esu šešėlinė pranešėja, PP frakcijos vardu, tai e, kalbėsiu pirmoji šito klausimu. Pone pirmininkė, dėkoju už e, tokią turiningą ataskaitą, tačiau kiekvienais e, metais, kiekvienoje ataskaitoje yra tam tikrų kritinių e, aspektų. Pavyzdžiui, dabar yra pasakyta, kad e, jūsų pateikta informacija ne visuomet šimtų procentų panaudojama komisijos. Ar jūs e, galvojate, kodėl taip yra, kodėl komisija nepanaudoja visos jūsų pateiktos e, informacijos? Nes ta informacija yra, tad kodėl ją nepasinaudojama? Tai yra klausimas, aišku, kuris susijęs ir su administracinėmis struktūromis valstybėse narėse. Antras klausimas yra susijęs su jūsų komentarais dėl metinės veiklos. Buvo pateikta daug statistinių duomenų. Komisija pripažino, jog buvo iškilę kai kurių sunkumų, pripažino daromą pažangą, Ar jūs galėtumėte pasakyti, ką jūs manote apie statistinių duomenų patikimumą ir taip pat e, apie antrą e, ataskaitos skyrių? Išlaidos finansinėms priemonėms padidėjo keturis kartus, tačiau galų gale mes matome, kad ne visos lėšos yra e, panaudojamos, kad panaudojimo lygmuo pakankamai uh, E, žemas, aš manau, kad čia iškyla tam tikrų teisinių spragų problema. Mes e, matome, kad e, kai kurie skaičiai yra šiek tiek pasenę, tad kokie būtų jūsų komentarai dėl finansinių priemonių. Tos priemonės atrodo labai uh, patrauklios ir kalbama apie naujas investicijas, kad bus e, lengva finansuoti tuos dalykus, tačiau praktiškai matome, kad iškyla įvairių sunkumų. Kodėl taip e, yra? 8,5 milijardai eurų e, nepanaudotų lėšų, tai e, yra vis dėlto e, problematiška. Tad ką daryti su finansinėmis priemonėmis? Toliau e, e, klaidų lygis, kokios jūsų išvados šituo klausimu. Kalbant apie klaidų lygmenį, mes tikrai turime E, iš esmės spręsti šitas problemas. Aišku, klaidų lygis yra pažemėjęs, tai yra mūsų darbo rezultatas, turime džiaugtis, kad tendencija kaip tokia yra teigiama, nes klaidų lygis žemėja. Tačiau, kuomet mes matome visą e, procesą, matome, kad yra daug taisimų ir kad yra tam tikrų funkcinių e, problemų. Dabar ponė Dlabajeva. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Norėčiau padėkoti pirmiausia audito rūmams už puikiai atliktą darbą rengiant 17 metų metinę ataskaitą. Ir kaip jūs įsivaizduojate, man labai verti vertinga yra ta informacija, kur kalbama apie veiklos rezultatus. Tokiu būdu yra daugiausia dėmesio teikiama veiklos rezultatams, tai daugeliu metų buvo Alde pagrindinis prioritetas ir mes manome, kad skyrius dėl veiklos rezultatų sukuria pridėtinę vertę, kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Aš ką tik sužinojau, kad komisija nenaudoja savo veiklos rezultatų informacijos laiku ir kiek suprantu, kad komisija nesinaudoja ir tais veiklos rezultatais, veiklos rodikliais, kuriais būtų galima planuoti ir orientuoti kolektyvinius veiksmus ES biudžete. Komisija turėtų rodyti pavyzdį ir parodyti, kaip būtų galima geriau naudotis tą informaciją apie veiklos rezultatus ir kurti tokią kultūrą, kuri būtų labiau orientuota į veiklos rezultatus. Taigi labai svarbu, kad komisija pateiktų informacijos apie tai, kaip tie veiklos rodikliai yra naudojami, priimant e, jiems sprendimus. Ir taip pat mane labai stebina ataskaitoje ir tai, kad struktūra, kai išlaidos yra išmokamos kompensavimo būdu, yra išsaugoma ir dabar. Ir visos klaidos būtent dažniausiai ir atsiranda tada, kai yra kompensuojamos e, nekompensuotinos lėšos ir panašiai. 93 procentai yra tokių klaidų nustatyta ir nepaisant to, kad siekime viską supaprastinti. Taigi, jeigu kontroliuojančios institucijos negali padaryti skirtumo tarp tinkamų ir netinkamų projektų ar išlaidų, tai nežinau, ar tas labai lengvai suprantama ir naudos gavėjams. Kitas klausimas dėl klaidų struktūros. Aš norėčiau paklausti ir audito rūmų, ir komisijos, ką būtų galima padaryti su paprastinimo labui, kad geriau būtų įmanoma suprasti, kokie yra finansuotiniai, kurie nefinansuotiniai projektai, kurios yra kompensuotinos, kurios nekompensuotinos išlaidos. Ir aš manau, kad jeigu rastumėme atsakymą į tokį klausimą, 90 procentų klaidų išvengtumėme, kai kalba eina apie kompensacijų išmokėjimą. Toliau įplaukų klausimas. Šiandien parlamentas balsuos dėl rezoliucijos, kur kalbama apie sukčiavimą muitin, muitinės procedūrose ir nuosavus išteklius. Tie iššūkiai yra min, minimi ir auditorumų ir Olafo ataskaitose nuolatos ir norėčiau paklausti auditorumų pirmininko, ką būtų galima padaryti, kad muitai būtų muitų mokesčiai būtų surinkti tinkamai visose muitinėse, kad būtų galima užsitikrinti tradicinių nuosavų išteklių surinkimą. Dėkoju. Dėkoju. Ar ponas Dejong pasisakys pono Flanagano vardu? Atsiprašau, kad kolega turėjo išeiti. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes bendrai yra einama teisinga kryptimi. Uh, Ir aš manau, kad tam pritarėme visi, mes pažymėjome nemažai, pasižymėjome nemažai kolegų pastabų, o aš turiu konkretų klausimą dėl sanglaudos fondo. Praeitais metais mes išnašose radome tos informacijos, bet tikiuosi, kad ir šiais metais bus galima surasti informacijos apie tai, kad sanglos politikos klaidų lygyje nėra įskaičiuojamos išmokos dėl finansinių priemonių, nes tai yra 2,5 maždaug milijono, kad tai nepatenka į tą tinkamumo laikotarpį. Apie tai kalbama atitinkamame tarybos reglamente. Tai aš norėčiau sužinoti, kiek šiais metais, kokia yra šiais metais ta suma, nes mes šiame komitete labai plačiai diskutavome apie tai, ar reiktų tai įskaičiuoti, nes tai nėra legitimu, tai nėra tikslinga ir tai dar papildomai padidintų klaidų lygį 2 procentais, šalia to, ką jau minėjo auditorumai. Kitas pastebėjimas, matau, kad saugumas ir pilietybė šis skyrius nebuvo analizuojama šioje ataskaitoje, tai aš norėčiau paraginti kitais metais aptarti šį sektorių, kuris yra labai svarbus. Kaip jau buvo minėta, migracija, prieglopšio agentūra labai svarbu, kalbant apie ateitį, kyla klausimas, ar vis daugiau lėšų bus tam skiriama ir aš manau, kad šis sektorius turėtų susilaukti daugiau prioriteto nei šiais metais. Ir paskutinė pastaba, mane labai neramina Junkerio, taip vadinamo Junkerio fondo lėšos, tie mokėjimai, kurių trūksta. Mes um, kalbėjome apie Beneliukso šalis, čia gal ir yra geriau, bet ypatingai tose šalyse, kur tų mokėjimų labai trūksta, jie nėra išmokėti. Taigi gal tai reiškia, kad praktikoje fondas neveikia ir galbūt mums reiktų kvestionuoti viso fondo struktūrą. Gal turite kokių minčių, kaip būtų galima ją patobulinti? Dėkoju. Pana Štas. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Lėne ir visiems jo kolegams, kolegoms. Dėkoju už atliktą darbą, dėkoju jums ir jūsų darbuotojams. Kartais mes pamirštame, kad už kiekvieno audito rūmų nario stovi personalas, darbuotojai, kurie iš tiesų labai daug dirba. Taigi, džiugu, kad taip greitai pateikėte šią metinę ataskaitą. Labai džiaugiamės ir dėl jūsų pasiūlymo dėl agentūrų. Gavome ataskaitą beveik mėnesio anksčiau nei praeitais metais. Na ir kalbant apie pačią ataskaitą ir tuos faktus, kaip ką tik sakė Denis, einama iš ties yra teisinga kryptimi, sumažėjo klaidų lygis, jis mažėja reguliariai kasmet, tai yra puiku, bet tai, ką mes pastebime kasmet, būtent, kad yra labai daug informacijos, kuri prieinama, tai, ką žino komisija, ką žino valstybės narės, tačiau ta informacija nėra pasinaudojama, kad dar labiau sumažintas būtų klaidų lygis. Jeigu pažvelgtumėme į skaičius dėl augimo ir užimtumo, čia klaidų lygis 4,6 procento, mes manome, kad iki 2,4 būtų galima buvę sumažinti tą klaidų lygį ir Europos vystymo bendradarbiavimo fondas. Jis nepatenka į biudžetą, komisijos nary, tačiau vis tiek tai yra tas biudžetas, kurį sudaro ket, daugiau kaip 4 milijardai eurų. Ir 4,5 procento toks lyg tai yra klaidų lygis čia, bet jeigu būtų naudojama turima informacija, iki 2,8 procento buvo galima sumažinti klaidų lygį. Ir dar vienas klausimas, kurį išdavė ir ponė Greslė. Mes kasmet ir ankstesnėse kadencijose taipogi apie tai kalbame ir reikia surasti būdą, kaip nacionalinės institucijas, valstybės narės priversti naudoti turimą informaciją, prieinamą informaciją, nes yra siūlomi įvairūs metodai, tačiau nesutarė valstybės narės dėl to, kaip viskas turi būti daroma. Ir aš manau, kad ponia Ajala Sender kur, savo pranešime, kurį renks, manau, pasiūlys tam tikrą metodą, kaip būtų galima to pasiekti. Ir dar vienas dalykas, Denis irgi apie tai kalbėjo, būtent e, auga tie neįvykdyti įsipareigojimai. 16-17 dokumento puslapiuose apie tai kalbama, to dokumento, kurį gavome vakar. Ir skaitau, kad čia skaitau, kad daugiametės finansinės programos pabaigoje išauga, jeigu išauga neįvykdyti įsipareigojimai, tai iškyla didžiulė rizika, kad nebus tie įsipareigojimai įgyvendinti. Ir kalbame apie 270 milijonų. Ir taip pat matome sąrašą šalių, kur yra įvairių skaičių, virš 10 procentų ir panašiai, bet tai yra visos naujosios šalys. Ir čia gal koks tai ir sutapimas, bet tikriausiai visgi yra administracinių problemų ir galbūt politinių problemų, nes tam tikrų momentų mes turime, kalbėdami apie daugiametę finansinę programą, apie tai pakalbėti. Reikia kažką keisti, nes Turime išspręsti tą problemą dėl tų taip vadinamų tranzitinių lėšų. Ypač kalbant apie tam tikras šalis, kurios nesijaučia galbūt labai patogiai Europoje ir taip pat kalbant apie naujasias šalis. Ir dar vienas dalykas, kuris nėra minimas ataskaitoje, bet ponas Lėnė, ponė Lėnė, norėčiau sužinoti, šiek tiek daugiau apie audito rūmų narį, kuriam taikoma Olafo procedūra. Mes neturėjome galimybės pasi, pasiskaityti apie tai atitinkamoje ataskaitoje, tačiau taip, nu, žmonėms tai rūpi. Ir tas asmo buvo kaltinamas labai rimtais dalykais ir aš negalėčiau uh, įsivaizduoti, kad per 12 metų laikotarpį jis buvo vienintelis, kuris buvo apkaltintas tą konkrečią praktiką. Taigi, bijau, kad galbūt auditorumuose buvo įsivyravusi tam tikra kultūra, aš galbūt čia praeit, praeituoju laiku, būtuoju laiku, bet įsivaizduoju, kad jūs ėmėte, ėmė, ėmėtės tinkamų žingsnių ir aš įtariu, kad auditorumuose egzistavo tam tikra kultūra, kuri leido tuo užsiimti ir nenoriu, kad vienas asmuo taptų dabar atpirkimo ožių. generalinis sekretorius taip pat yra atsakingas. Jeigu nebuvo atliktas išsamus vidaus auditas, tai kaip 12 metų galėjo vykti tokie dalykai? E, norėčiau apie tai jūsų paklausti ir taip pat Olafui užduosiu tą klausimą. Ar nėra kitų atvejų panašių? Ir norėčiau, kad audito rūmai atliktų tyrimą dėl visų tuo metu dirbančių audito rūmų rūmų narių, tiesiog išsiaiškinant, ar tai buvo išimtis, ar tai buvo įprastinė praktika. Nes tik tokiu būdu bus galima išspręsti šią problemą. Pirmininkė, dėkoju. Yra ir kitų, kurie nori pasakyti dabar žodis auditorumų pirmininkui. Ponas Lazarų apie konkrečius klausimus e, e, pakalbės, ypatingai dėl pastarųjų pastabų. Taigi, ponė Lazarų, prašau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju. Už žodį pirmiausia norėčiau atsakyti į klausimą, kurį uždavė ponia Greslė ir kurį taip pat uždavė ir ponas Tajas. Dėl kokių priežasčių komisija, nors turėdama visą reikiamą informaciją, neištaisė ir nesurado tų klaidų. Nesurado ir neištaisė tų klaidų. Ne tik komisija, bet ir valstybės narės jų institucijos to nepadarė ir nėra čia bendro atsakymo į klausimą, kodėl taip atsitiko, bet čia galimos įvairios priežastys. nebuvo visa užfiksuota informacija, netinkamai surinkta galbūt informacija, gal trūko aiškesnių gairių iš komisijos pusės, galbūt mokymų trūko, kalbant apie valstybių narių audito institucijas, ir gal nebuvo tinkamai vykdoma komisijos priežiūra, kalbant apie valstybių narių institucijas. Ir pateiksiu vieną pavyzdį, su kuriuo susidūrėme šiais metais. Mes veiklos programoje suradome, kad buvo naudojamos finansinės priemonės padėti smulkioms vidutinėms įmonėms ir ten suradome, kad 80 procentų sumos buvo skirta toms įmonėms, kurios visai nebuvo mažos. Audito institucijos patikrino ar lėšos buvo išmokėtos, bet sustabdė tų lėšų tiekėjimą. Jos nebuvo, nepasiekė adresato. Ir komisija, kai gavo metinius, metinės ataskaitas iš valstybių narių institucijų, nesutikrino tos informacijos. Komisija galvojo, kad pateikta visa reikiama informacija, ją pat, jos pateikimą patvirtino, bet matome, kad jeigu būtų imamasi visų reikiamų veiksmų, klaidų lygis tikrai būtų mažesnis. Toliau, ponios Labajovos klausimas. Apie tai, ką būtų galima padaryti, kad klaidų lygis sumažėtų, kalbant apie priimtinus kompensuotinus kompensuotinas sąnaudas ir finansuotinus projektus. Tai čia vėl atsakymas tas pats, reikia didesnės priežiūros, daugiau mokymų. Pone Dlabajova taip pat klausė apie tai, ką būtų galima padaryti, kad mūtų mokesčiai būtų surinkti. Komisija turi pasirūpinti, kad būtų pakankamai pajėgumų, kad mūtų mokesčiai būtų tinkamai surenkami. Pone Dejong, jūs iškėlėte klausimą dėl to, kas, apie ką buvo kalbama ankstesnėje ataskaitoje, praeitų metų ataskaitoje dėl 2 milijardų eurų, kurie nebuvo įtraukti į klaidų lygį, skaičiuojant klaidų lygį, nes tai yra dėl tos datos, kuomet tos lėšos galėjo būti panaudotas, tai čia buvo toks pavienis atvejis, nes panaudojimo laikotarpis tada buvo pratestas ir dėl to šiais metais šios situacijos, situacijos mes išvengėme. Ponas Dejong taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia konkrečiai įvertinti saugumo ir pilietybės sritį. Mūsų ištekliai riboti. Turime, kuo galima geriau jais naudotis. Išlaidos saugumo ir pilietybės srityje siekia apie 2 milijardus ir aš nemanau, kad būtų tai tinkamai naudotumėme savo išteklius, jeigu konkrečiai vertintumėme šią sritį. Tačiau kartais mes atliekame tam tikrus uh, patikrinimus ir surenkame reikiamą informaciją ir paskelbėme nuomonę apie visą biudžetą. Tačiau, kaip sakė pirmininkas, mes atliekame nemažai veiklos auditų šioje srityje. Ir kaip aiškino rūmų pirmininkas, trečiųjų rūmų įgaliojimai buvo išplėsti, kad daugiau dėmesio būtų skiriama tokių problemų sprendimui. Taip pat ponas De Jong kėlė klausimą dėl to, ar Junkerio planas leidžia pasiekti užsibriešto tikslo. Labai greitai iki metų pabaigos mes paskelbsime specialiąją ataskaitą, veiklos auditą, apie tai, kaip Junkerio planas yra įgyvendinamas ir ar pasiekia tų tikslų, kuria, ko, ko, dėl kurių jis buvo įsteigtas. Ačiū. Dėkoju. Pone Lazarau, dar yra keli likę neatsakyti dalykai. Vieną yra finansinės priemonės. Dėl jų ataskaita po kelių savaičių bus paskelbta ir galėsite pasidaryti savo išvadas dėl tų finansinių priemonių efektyvumo, paskirstimo. Ir ten rasite aiškius atsakymus į šiuos klausimus. Kai dėl tyrimų esu bendro pobūdžio specialistas ir todėl negaliu e, pateikti konkrečių pastabų. E, galima tam skirti konkrečią sesiją, pasikviesti specialistus ir specialistai galėtų pateikti konkrečtesnius e, paaiškinimus dėl šių aspektų metinėje ataskaitoje, dėl veiklos rezultatų Mes e, norime pagerinti situaciją. Spalio pabaigoje vyks esminė diskusija auditorumuose apie tai, kaip e, veiklos rezultatais e, paremta ataskaita gali būti pagerinta. Taip pat reikėtų pažymėti, kad, aišku, mes trumpalaikiu laikotarpiu stebuklų nepadarysime, bet uh, Iš tikrųjų dabar per anksti mm, prognozuoti, kaip viskas pasisuks. Reikia toliau diskutuoti, kaip toliau gerinti veiklos rezultatus rytis. Toliau migracija. Noriu pasakyti štai ką. Taip, metinėje ataskaitoje reikia žiūrė, žiūrėti, kaip. Reikia galvoti, rašant metinę ataskaitą, kaip ta ataskaita bus panaudota, bet migracija yra dėmesio centre. Pone Ajala Sender taip pat atkreipė tai dėmesį. E, tretieji rūmai e, šį klausimą pavadino svarbiausiu ir e, jam reikės parengti daugiau veiklos rezultatų ataskaitų. Aš pritariu ponui Dejong ir jo vertinimui. Tai ypač aktualu politinė prasme nors e, sumos ir nėra, yra santykiniai nedidelės, bet reikia nepamiršti šio aspekto ir stebėti, kur išleidžiami pinigai ir kaip užtikrinti, kad jie būtų išleidžiami veiksmingai. Ir paskutinis klausimas. kuris yra gana sudėtingas e, ir, ir, ir atvirame posėdėje nelabai galėčiau leistis į detalės. Galiu pasakyti tik tiek, kad šiuos klausimus tyriame ir analizuojame, pasakysiu kaip ir anksčiau, e, kad detalės ir smulkmenas galėsime aptarti specifinėme konkrečiame tam skirtame posėdėje kitą kartą, nes šiame atveriame posėdėje negaliu leistis į e, smulkmenas. Taigi dėkoju ir noriu priminti, kad tam tikri dalykai yra konfidencialūs. Komisijos nariai, ponios ir ponai, norėčiau taip pat pateikti trumpus atsakymus dėl Europos vystumojo fondo. E, čia paklaidos lygis e, E, pakilo nuo 3,3 iki 4,5 procentų. Tai yra rimtas dalykas. Bet atkreipsiu dėmesį, kad šioje srityje mes įgyvendiname projektus kartu su partneriais, kurių rizikos profilis yra gana aukštas. Tai yra sudėtingi kompleksiniai projektai, kuriuose dar įgyjame patirtį gyvendinimo fazėje. Ir kalbant apie šiuos projektus, labai svarbu, kad kartais net pabaigus auditą ir susigražinus lėšas praeisiais metais, pavyzdžiui, paklaidos lygis bendras buvo 1,8 procento. Ir tai yra gana, gana protinga, protingas lygis. Antra, jei paklausite, ar naudojamės visą informaciją, aš atsakyčiau taip. Tačiau kartais e, pareigūnai būna labai užsispyrę. Tačiau, kai gauname informaciją apie 2017 biudžeto metus, na, ne visa ši informacija panaudota akivaizdžiai, kartais ji tiesiog yra apdorojama ir paskui bus aktuali šių metų, kitų metų išvadoms ir lėšų susigražinimui. Administracija veikia patikimai, bet išsamei ir todėl lietai. Todėl negalima tikėtis, kad visa informacija atitinkamais metais, atitinkamų metų audituose jau bus uh, įgyvendinta. Toliau, nacionalinio ligmens investicijos, mano galva, yra labai svarbios. E, ne tik Europos, bet ir nacionalinio ir regioninio lygio. Ir e, čia nuolat naudojame naujus inovatyvius finansinius instrumentus. Dabartinėje biudžeto sistemoje turime ribotą E, veiklos galimybę, bet naujojoje daugiametinėje finansinėje programoje tikimės pasiūlyti įvairių vertinimo e, mechanizmų e, nacionalinių instrumentų, praplėstų instrumentų pasiūlymus, taip pat ES lygio instrumentų pasiūlymus. Toliau atskaitomybės prievolė valstybėms narėms, kurios jos turi laikytis bus taip pat naujoje daugiametėje programoje patobulinta. Ir paprašyčiau jūsų, kad dabartinės atskaitomybės prievolės taip pat turi būti jūsų palaikomos derantis dėl naujosios programos. Neturėtų jos susilpnėti derantis tarybai su parlamentu. Muitus, sukčiavimas muitų srityje taip pat čia yra labai svarbus ir aktualus. Akivaizdu, kad um, muitai yra labai svarbus, tai yra Europos interesas. Tačiau tai įgyvendinti turi nacionalinės institucijos. Todėl mes turime kliautis nacionalinėmis muitinėmis, kad jos dirbs kompetitingai ir išsamei. Daugum atveju tai ir yra, tačiau galiu Jums pasakyti, uh, kad kalbant apie personalo mažinimą valstybėse narėse pastaraisiais metais ir iš tikrųjų to personalo labai sumažėjo, o ne padaugėjo. Ir e, muitinės atsakingos ne tik už muitų surinkimą, bet ir už kitas patikros funkcijas e, gabenant prekes. Ir tai gali būti susiję ne su europiniu interesu, bet su valstybių narių interesais. Tačiau bet kuriuo atveju turime nuodugniai patikrinti, kaip valstybių narių interesai e, yra susijęs su Europos interesais ir, ir, ir kaip svarbu užtikrinti gerai funkcionuojančią muitinių sistemą. E, mes, e, teikdami savo daugiametės finansinės programos pasiūlymą, sieksime uh, siūlysime tik 10 procentų, o ne 20 palikti valstybių narių kompetencijai. Ir ypač kalbant apie tas valstybės, kuriuose yra didieji uostai, pavyzdžiui, Genuja, Amsterdamas, Antverpenas ir taip toliau kad e, būtų objektyviai tinkamas tas procentas. Bet e, aš esu pasiruošusi, konsultuojantis dėl biudžeto sistemos, e, pateikti daugiau informacijos. Mes labai nu, susidomėję skaitėme auditorumo ataskaitą, ypač kalbant apie Junkerio fondą. E, čia yra tokias rytis, kurioje patirties nelabai turime. Ir todėl tikrai esame pasiruošę atsižvelgti į auditorumų kritiką. Nes čia, skirtingai nuo sanglaudos fondų, pavyzdžiui, nėra kažkokios kvotos kiekvienai valstybei nariai ir regionui, bet greičiau kalbama apie projektų kokybę ir tinkamumą. Ir Čia dėja yra daug valstybių narių, kurios apskritai nedalyvauja, o kitos labai aktyviai dalyvauja. užtikrindamos priemonės ir fondus pagal EFSI ir rengiantis kitai daugiametiai finansiniai programai ir plėtojant Junkerio planą investicijoms į Europą, bandysime atsižvelgti į šios, į šios aspektus pirmajame kitų metų ketvirtyje. Ačiū. Galbūt reikėtų parengti specialią ataskaitą šio klausimu, kodėl komisija nenaudoja turimos informacijos, kadangi aš pasakyčiau, kad tos problemos negalėjo būti numatytos. Iš tikrųjų būtų įdomu paklausti šio klausimo, jo pasidomėti ir pasidomėti, kodėl ta informacija ne, nepanaudojama. O kai dėl kasmetį e, matomų paklaidų, klaidų lygio, irgi manau, kad būtų labai įdomu tuo konkrečiau pasidomėti. Dabar žodį suteiksiu ponui Savarmą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pasakyti, jog e, darbas vis dėlto atliktas gerai ir komisijos narys iš tikrųjų čia vadina esminį vaidmenį. Keltas komentarų po tos e, išsamios diskusijos. Visų pirma, aš manau, kad Galbūt e, niekas jums dar iš tikrųjų nepadėkojo už tokią, tokią ilgą atostogų laikotarpį, nors e, biudžeto srityje galbūt tai buvo iš tikrųjų ir ne atostogos. Aš e, norėčiau pasakyti, jog E, neįvykdytų biudžeto įsipareigojimų lygis vis dėlto yra didelis ir aš dar paskui detaliau pakomentuosiu. Matome, kad padėtis ir, ir vėl yra probleminė. Kiekvienais metais mes sakome, kad, e, e kad taip yra e, ir kiekvienais metais e, tų neįvykdytų biudžeto įsipareigojimų e, lygis vis didėja ir iš tikrųjų čia reikia kaž, kažkaip konkrečiai išspręsti tas problemas. Toliau dėl. E, dėl išlaidų kategorijų. Pirma kategorija. Čia par... naudos gavėjai turi e, deklaruoti ir pačiame procese čia ne viskas yra e, gerai, tos sumos, e, apie kurias čia sukasi kalba, yra pakankamai e, aukštos ir yra reikalavimo atitikimo e, aspektai, toliau žemės ūkio sektorius 2,4 klaidų lygis čia yra ir mes e, turime gauti daugiau informacijos apie detalius aspektus, nes e, kaimo plėtros srityje lygis vis dėlto yra per aukštas. Ir kodėl taip yra, vis dėlto nėra iki galo aišku komiteto nariams ir aš manau, kad mes iš tikrųjų turime giliai nagrinėti šitos dalykus, sanglaudą. Uh, Dėl sanglaudos turiu klausimų. Aš e, tiesą pasakius nesuprantu, kaip mes padarom tą išvadą. Tiksliau, e, noriu pasitikrinti. Tris klaidų lygis, tris procentai. Tai reiškia, kad um, numatytų išlaidų suma turėjo būti 8 milijardai ir aš nesuprantu, kaip tai daro įtaką klaidų lygmeniui. Jūs uh, tikitės, kad uh, baigiantis DFP pa, pa, skaičiai tie skaičiai turėtų didėti, bet kaip tai daro įtaką klaidų lygmeniui, kaip po tokiam. Ir dėl vystamojo bendradarbiajimo fondo komisija čia turi tam tikrą veiksmų laisvę ir netinkamas lėšų panaudojimas nacionaliniu lygmeniu nebūtinai leidžia identifikuoti e, klaidas. Tad e, to lygmens kelimas nuo 3,4 nuo iki 4,5 e, procentų Tai e, aišku, aš suprantu, kad čia mes e, kalbame apie santykius e, su trečiosiamis valstybėmis ir apie tam tikras rizikingas sritis, tačiau koks būtų realus klaidų ligmuo vystamojo bendradarbiavimo srityje. Kiekvienais metais aš kartuoju tuos dalykus, bet mums iš tikrųjų būtina užtikrinti daugiau skaidrumo. E, lėšų panaudojimo srityje, nes antraip mes e, kaip e, biudžeto kontrolės komitetas mes negalėsime aiškiai pasakyti, kas buvo išvaistyta, kas buvo tinkamai panaudota ir panašiai. Kolega Liberatskis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ponui Lėniai, dėkuoju komisijos nariui Oettinger. Pasisakęs pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams aš noriu kai kurių kritinių pastabų pasakyti dėl susidariusios e, padėties. Aš taip pat e, noriu apibendrinti mūsų keturių metų bendradarbiavimo su e, pono Tingeriu patirtį. Per tuos metus mes pasiekėme pažangos, ženklios pažangos ir klaidų e, lygmuo, įmant absoliučiais skaičiais, e, sumažėjo, todėl kad e, nes didžiausias klaidų lygmens e, skaičius atitinka žemiausią e, absoliutų skaičių. Toliau, kalbant apie pridėtąją papildomą vertę, pirmininkas Lėnė komentavo šitos dalykus, tačiau mes e, tikėjomės, kad e, lėšų panaudojimas bus veiksmingesnis nes e, tai formuoja ES įvaizdį. Jeigu lėšos netinkamai panaudojamas, tai geriau iš viso neskirti lėšų ir geriau taupyti tuos e, pinigus, negu kad leisti naudoti netinkamai lėšas. Mes e, žinome, kad 18 metais Ir tas pats pasakytina apie pernai metų antrąjį pusmetį. Pirmininkas e, komentavo netitikimą tarp e, mokėjimų lygmens ir e, įs, įs, įsipareigojimo. Kalbant apie Lenkiją ir tų lėšų padidėjimą, tai e, prisideda prie mūsų ekonomikos augimo vienu ar 1,5 procento. Tad tos e, europinės lėšos prisideda mūsų valstybėje prie ekonomikos augimo. Labai svarbu, kad būtų skiriamas dėmesys skaidrumui. bet e, reikia daugiau reglamentavimo. Tam tačiau, jeigu bus per daug reglamentavimo ir bus prieštaravimo tarp įvairių nuostatų, tai bus mažiau e, skaidrumo. Reikia tiek reglamentavimo, kiek būtina. Mes e, turime suprasti, kokios lėšos skiriamos, kas yra naudos gavėjai, kaip tai panaudojama ir taip toliau. Kas, ir kitas aspektas per pastaruosius ketverius e, metus, kaip e, supratau iš e, pirmininko lėnės, mums reikia daugiau lankstumo. Dabar sistema yra tokia, kad lėšas gali būti kad gali tekti perskirstyti lėšas ir tai gali būti būtina. Aš manau, kad praeitas e, laikotarpis apskritai vertinant buvo teigiamas, mes e, atlikome gerai savo darbą, nebuvom per daug arogantiški, tačiau aišku, dar lieka daug ką nuveikti. Aš norėčiau padėkoti komiteto pirmininkiai, padėkoti audito rūmų pirmininkui už labai vaisingą bendradarbiavimą su mūsų komitetu. Aš atsiprašau, turiu išeiti iš posėdžio, todėl kad turiu kitų įsipareigojimų. Dėkuoju uždėmesi. Šmit. Visų pirma, norėčiau padėkoti. E, ką tik tai kalbėjusiam kolegai už malonius žodžius. Iš tikrųjų, kartais mes būnam gal per daug e, kritiški. Pone pirmininkė, jūs sakėte, kad e, tai, ką mes identifikavome ir kiti galėjo tai identifikuoti, bet klausimas, kodėl kiti to neidentifikavo. Pavyzdžiui, Austrijos audito rūmai vakar surengė didelę spaudos konferenciją ir e, per ją paaiškino, beje, jo ataskaitą mes gavom tik tai vakar, jog mūsų komitetas visiškai priklauso nuo audito rūmo ir jog daug ką dar reikia tobulinti. Komisijos nariu Jotingeriui noriu pasakyti, jog manau, kad e, jūs e, esate labai drasus, teikdamas, kad komisija atsižvelgia į e, ataskaitą ir e, kad e, klaidų lygis nebūtinai kiekvienu atveju susijęs su sukčiavimu. Aš esu šiek tiek nusivylusi dėl to, ką sakome ataskaitoje apie vystamo bendradarbiavimo fondą. 2 milijonai skirti kai kuriems partneriams, tai palyginus nedidelės e, sumas, palyginus e, su e, pusketvirto milijardo eurų, kuris disponuoja šitas fondas, arba taip pat sakoma, jog konstatuojama, jog yra tam tikrų pažeidimų, bet uh, E, komisija mano, kad jinai neatsakinga dėl tų dalykų. Aš e, norėčiau paklausti, kodėl mes negalime užkirsti kelio toms klaidoms. Aš e, pati esu buvusi pranešėja vystamojo bendradarbiavimo klausimų ir mes jau esame konstatavę, kad lėšos skiriamos uh, vystamajam bendradarbiavimui e, sudaro labai didelės e, sumas. Austrijoje, pavyzdžiui, yra sunku susigaudyti, kaip tos lėšos panaudojamos ir sunku ir dėl to, kad to fondo struktūra yra sudėtinga ir nelabai aiški. Tad mano klausimas būtų dėl būtent šio sektoriaus ir jo padėties toliau 14 e, metų auditorumo ataskaitą vertinant ir lyginant e, rekomendacijų įgyvendinimą. Noriu paklausti, ar kiekvienais metais jūs e, e, aiškinatės, ar tos rekomendacijos buvo uh, įgyvendintos, pasak komisijos nario, taip e, yra, tačiau aš matau, kad e, identifikuojama įvairiausių rimtų pažeidimų ir manau, kad komisija vis dėlto turi siekti, kad rekomendacijos būtų įgyvendinamos šimtų procentų. Klausimas dėl neįvykdytų biudžeto įsipareigojimų. Aš e, esu pati dirbus komisijoje. Ir tuomet, kai dirbau, mes galvojam, kad e, e, reikia daugiau lankstumo, bet dabar matome, kad nevykdytų biudžeto įsipareigojimų lygis didėja ir mes turime skubiai spręsti tą problemą. Žinau, kad kai kuriais laikotarpiais mes negalime tų, tų lėšų e, panaudoti, bet galbūt čia iš tikrųjų reikia tam tikros veiksmų laisvės didesnės, kad sistema veiktų sklandžiau. Dėkoju komisijos nariui ir kitiems. Kolega Pirinskis. You, Ačiū pirmininkė. Pirmininkė komisijos nariai. Dabar pabandysiu kiek galima trumpiau pasisakyti. Man atrodo, laikas sunerimti dėl to, ką sako mums ši ataskaita. Ir manau, kad yra tam trys priežastys. Įsisavinimo klausimas, rezultatų ir klaidų klausimas. Jeigu vertintumėme įsisavinimą, kolegos jau minėjo kaip teigiama ir pačioje ataskaitoje, negyvendinti įsipareigojimai pasiekė rekordinį lygį. Ir viskas tęsiasi nuolatos, jie pasiekė rekordinį lygį. Bet, ponė pirmininkė, nėra paminėta tai, kad bendras įsisavinimų lygis 16 procentų likščioliai 14-20 metų finansinėme laikotarpyje yra kur kas mažiau nei ankstesnės daugiametinės finansinės programos e, atitinkamais metais, ten buvo 22 procentai. Taigi, trumpai tariant, auditorumai netgi vardė priežastis, kodėl taip yra. Iš dalies dėl to, kad la, vėliau buvo užbaigtas, da, užbaigta ankstesnė daugiametinė finansinė programa, vėl, per vėlai buvo priimti įstatymai, per vėlai tenkinami reikalavimai naujai finansiniai programai dėl N plus 3 taisyklės ir administracinių priežasčių dėl to, kad persidengia daugiametės nacinės programos laikotarpiai. Taigi norėčiau paklausti, ar tai yra vienintelės priežastys, ką žin, aš manau, kad situacija nesikeis, o gal taps net sudėtingesnė. Ir kalbant apie klaidų lygį, Ir tai, kas buvo pasakyta apie finansinės priemonės, komisijos narys teigia, kad į, į, įplaukėme į nežinomus vandenis ir tie nežinomi vandenys gali tapti, pasirodyti esą besą pelkę, ar tada bus dar sunkiau išplaukti. Ir finansinės priemonės prisidėjo prie įvertinto klaidų lygio, tačiau jūs pats minėjote, kad nelabai aišku, kas naudojasi finansinėmis priemonėmis ir, kaip sakė komisijos narys, nėra jokių kvotų atskirom šalims. Tai ko galime tikėtis, kur tos lėšos bus skiriamos. Ekonominė, finan, ekonominė finansinė socialinė sanglauda. Čia tikslas yra sumažinti išsivystimo lygį tarp įvairių valstybių narių ir regionų. Uh, sumažinti skirtumus išsivystimo lygio. Ir man atrodo, kad e, tai ir nulems ES ateitį. Ar atsis... išspręsime tą neligybės problemą ir sanglauda išties duos rezultatų ar ne. Ir iš šios ataskaitos susidaro įspūdis, kad nėra priežasčių, kad e, sanglauda ir konvergencija įgaus pagreitį Tai reiškia 8 milijardai sanglaudos politikos išlaidų yra audituojama dėl to, kad e, per mažai primtinų patvirtintų išlaidų. Taigi, kaip sakiau, tokia situacija išauks į tai, kad 18 metais iki metų pabaigos bus e, paliktos didžiulės sumos ir įžengiant į 19 metus taip pat Taigi turime dar nepamiršti ir kokia yra situacija dėl rezultatų. Kai kalbame apie rezultatus, turime suprasti, kad rezultatai reiškia konkrečių tikslų veiklos programuose pasiekimą. Rezultatai nėra kokia tai paslaptinga savoka, taigi reikia rodiklių tiksliai įvertinti, kiek tų tikslų buvo pasiekta. Ir čia dar daug ką reikia nuveikti. Na ir pabaigai Manau, kad ši ataskaita yra ypatingai reikšminga. Reikia įsigilinti į vairias išvadas ir rekomendacijas, kurias pateikė auditorumai. Bet aš tikrai kviešiu visus neignoruoti esminių dalykų. Mes kalbame apie klaidas ir, ir panašiai, bet bendra situacija mus labai neramina. E, Ashworth. Pirmininkė, labai trumpai, trys pastabos, kurias norėčiau išsakyti. Pirmiausia, norėčiau komisijai pastabą pasakyti. Nes už tai ji yra atsakinga ir reikia, aišku, paminėti, kad daug kas pagerėjo, Ta nurodo ir auditorumo ataskaita ir reikia pagirti komisiją ir jos darbuotojus. Norėčiau tą paminėti. O antra pastaba yra susijusi su negyventais įsipareigojimais ir aš pritariu daugeliui kolegų. Aišku, pripažįstame, kad negyventiniai įsipareigojimai yra būtinas būdas investicijoms valdyti, bet labai svarbu, kad gyvendintų įsipareigojimų lygis būtų tinkamai valdomas. Ir norėčiau priminti komitetui ir ypač komisijai, kad ankstesniuose biudžetuose buvo užsibrėžiami labai aiškus tikslai dėl to, kaip būtų galima sutvarkyti, kontroliuoti ir mažinti RAL lygį. Ir buvo pasiekta nemažai pažangos suvaldant jį ties atitinkamu lygiu. Ir man, kaip ir kitiems kolegoms, labai neramu, kad ta tendencija dėja jos nesilaikoma. Atrodytų, kad viskas iš esmės keičiasi komisijos politikoje, nes vėl matome tos didžiulius negyventus įsipareigojimus ir mes turime apie tai pasikalbėti kur kas plačiau. Trečias pastebėjimas, gal šiek tiek nuobodus auditorumų pirmininkui, tai, nes tai kasmetinis mano pastebėjimas, ši ataskaita yra galimybė didinti visuomenės pasitikėjimą. Ir labai svarbu, kad mes parodytumėme, kad veiksmingai yra kontroliuojamas biudžeto procesas. Ir tą, aišku, geriausiai galime padaryti skaidrumo ir atskaitomybės principų pagalba. Aš, aišku, suprantu, kad yra tam tikrų jautrių klausimų ir jūs, e, ponė pirmininkė, apie tai kalbėjote ir anksčiau, tačiau norėčiau pasakyti, kad daugiau kokybiškesnės informacijos pavyzdžių pateikimas, palyginimai tam tikri ataskaitose ir leidžia su, sukurti skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimą, bet taip pat ir mums, e, biudžeto komiteto nariams, suteikia galimybę gauti labai svarbios informacijos, kaip e, formuoti mums e, ateityje investicijų prioritetus. Dėkoju. Panas Kon. Ačiū, ponė pirmininkė ponė Lazarų, ponė Lėnė, komisijos nariai. Labai trumpai pasisakysiu, sutinku su ponu Ashworth, kad galime tai parduoti Europos žmonėms, sakyti, kad štai mažėja klaidų lygis. Tai yra pagrindinis signalas, šalia kitų galbūt labiau neigiamų tokių aspektų, bet norėčiau paminėti kelis kritikuotinus dalykus. Aš esu pranešėjęs dėl kitų institucijų - biudžetų ir administracijos. Klaidų lygis nedidelis, bet dvigubai išaugęs. Ir tik tai pusė ankstesnių patikrinimų buvo atlikta. Ir jeigu pažvelgtumėme į 17 puslapį, tai čia tiesiog suprantu, kad tai yra bendrai informacija apie lėšas, kurios dar nėra panaudotos, projektai dar įgyvendinami, pinigai nebuvo panaudoti arba buvo skirtos lėšos, bet ne, ne, ne konkrečiam specifiniam projektui. Tai gal galėtumėte daugiau man informacijos apie tai pateikti? Kaip yra iš tikrųjų, Tai yra labai svarbu siekiant skaidrumo ir supratimo. Dėkoju. E, kolega Celer. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pirmininkui Lėnė, ponui Lazarų ir visiems auditorumuose bei komisijos nariui Oettingeriui už pateiktą informaciją. Metinė ataskaita ir specialiosios ataskaitos yra mūsų komiteto darbo pagrindas ir taip pat kasmetinės veiklos ataskaitos yra labai svarbios. Bendrai, kaip sakė daugelis kolegų, kalbant apie tiesioginės išmokas ir ten pasitaikantį klaidų lygį, tai judame link nulio, nors nulio dar nėra, bet tikėkime, kad jį pasieksime, o kalbant apie esminės, esminės, e, esminį klaidų lygį dėl bendro valdymo programų. Čia irgi situacija geresnė. Ir kažin ar pavyks dar labiau situaciją pagerinti, ypač ekspost patikrinimus atliekant, nes dažnai matome, kad e, korekcinės priemonės yra naudojamos, susigražinamos lėšos ir panašiai. Taigi tie 2 procentai lieka ir yra 2 trečdaliai klaidų, kurios pasitaiko asignavimų procedūroje. Mes plenarinėme postėje diskutavome apie naujas priemonės dėl konkursų skelbimo. 14 metais direktyva buvo patvirtinta komisijoje. Komisijos direktyva buvo patvirtinta ir galbūt ne visose valstybėse narėse jį įgyvendinta, kai kur labai vėluojama tą direktyvą įgyvendinti netgi inicijuotos e, sutarties pažeidimo procedūros. Taigi, jeigu čia tinkamai, tinkamai padirbėtumėme, tikrai tos, tas, tų klaidų lygis neauktų. Ir reikia daryti ir tai, ką jūs, ponė Lėnė, minėjote. Ar tikrai sukūrėme europinę pridėtinę vertę? Praeitą kartą apie tai kalbėjomės kai aptarėme specialiąją ataskaitą dėl greitaigių traukinių. Greitųjų traukinių e, valstybės narės tiesia tokias geležinkelių linijas, tačiau tik vidaus tinklui. O ar čia sukūriama reali europinė pridėtinė vertė? Juk ji būtų sukūriama tik tuo met, jeigu tie geležinkeliai kirstų sienas. Ir negalime žiūrėti tik tai į savo šalies teritoriją, nes dabar tie traukiniai sustoja ties nacionalinėmis sienomis. Tai aš manau, kad uh, turime kur kas kritiškiau vertinti situaciją ir pasirūpinti, kad ES lėšos iš tikrųjų sukurtų europinę pridėtinę vertę. Ir dar turiu pasakyti, kad sutinku su ponu Sarvama ir kitais, kurie teigia, kad nesame labai patenkinti tuo, kaip Europa dabar atrodo pasaulyje ir kaip vyksta tas vystomasis bendradarbiavimas. Tas minima ataskaitoje. Bet čia problema ta, kad su tam, tikra, su tam tikromis išlygomis sprendžiama problema, nes įvertinti viską labai sudėtinga. Taigi čia reikia skaidrumo ir vertinimų pagal rezultatų vertinimų, nes vystoma bedarbiavimo politikoje mes gauname tik tai skaičius apie tai, kiek lėšų yra skiriama, kiek lėšų panau, skiriama 12 milijardų 17 metais buvo skirta, bet mes net ir nežinome, kokiu rezultatu pasiekėme tomis lėšomis. Mes ne, nežinome rezultatų išdavų, kas realiai buvo padaryta per atitinkamą laikotarpį, kokio poveikio buvo pasiekta. Apie tai nėra jokios informacijos. Taigi aš prašyčiau tam skirti daugiau prioriteto auditorumuose ir komisijoje. Pirmininkė sakė, kad žadė, girdėjome daug pažadų, bet to nepakanka, nėra primtina, kad ES delegacijų ataskaitos nėra viešinamos. Tai nėra primtina. Kai kuriais atvejais mes turime galimybę šiek tiek susipažinti su tomis ataskaitomis, bet kalbant apie bendrai tikslus ir tikslų pasiekimą, tai mes nesijaučiame labai tvirtai. Ir dauguma lėšų skiriama biudžeto pagalbai, bendradarbiavimui su įvairiomis organizacijomis, jungtinių tautų agentūromis ir panašiai. Tai galime džiaugtis, kad esame didžiausi donorai pasaulyje, bet aš keliau, keliavau į vairias šalis ir to realiai nepamačiau. Mes norime kažką gero nuveikti, bet reikia pakalbėti apie tai, kaip būtų galima pagerinti mūsų įvaizdį. O kaip yra su pabėgėliais? Juk kalbame ne tik apie tai, kad reikia ES delegacijos ar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 Uh, thank you very much, uh, uh, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paminėti auditorumų neutralumą ir nešališkumą. Atrodo, kad auditoriai, bet e, žvelgiant į auditorių e, gyvenimo prašymus, atrodo, kad jie buvę politikai, e, valstybės institucijų tarnautojai, maždaug 75 procentai tokių yra. Ir tai, man atrodo, sudaro interesų konfliktą. Galbūt ne apie faktinį, bet e, įsivaizduojama ir galima interesų konfliktą, man atrodo, čia reiktų būti atsargiems. Taip pat e, mane neramina uh, E, audituotų projektų e, rezultatai ir skaičiai. Praėjusiais metais, pavyzdžiui, taip pat buvo netinkamų išlaidų, o šiais metais e, tokių projektų aprašai yra labai neskaidrus, aptakus ir man atrodo, kad tai padaryta sąmoningai. Toliau kvestionuoju jūsų kompetenciją o būtent pačių rūmų biudžetą. Anksčiau e, sulaukdavome prašymų dėl perkelimų, pervedimų, pavyzdžiui, nemažos sumos e, keliasdešimt tūkstančių eurų švesti gimtadienį paminėti auditorumų, taip pat e, iPad planšetėms nusipirkti. Aš nežinau, ar tai parodo gerą pavyzdį. Toliau, 19 puslapyje ataskaitoje sakoma, kad ES įsipareigojimai buvo 236 tūkstančiai eurų, milijardai eurų. Ir nežinau, ar bet kokia kita e, vyriausybinė institucija e, išeitų sausai, išliptų sausai iš tokios problemos, ar nesubankrutuosime mes. E, Nordhamshire taryboje taip ir atsitiko, subankrutavo ta taryba. Toliau teikiama kvalifikuota nuomonė apie e, išmokų e, teisėtumo ir tai yra gerai. Tačiau jeigu privatus verslas gautų tokią nuomonę, jiems tai sukeltų didelių problemų. 25 puslapyje e, minima ES biudžeto paklaidos lygis, sakoma, kad jis yra 2,4 procentai, tai yra 3,2 milijardai mokesčių mokėtojų pinigų, kurie buvo netinkamai išleisti. E, aišku, lygnant su praėjusiais metais tai yra mažesnis skaičius, bet atrodo, kad realybė yra dar blogesnė. E, išmatuotinos klaidos tik tai buvo paminėtos, o kitos neaiškios nebuvo. Mm. Taip pat kyla bejonių, ar visi sandoriai yra tinkamai audituojami, taigi realus paveikslas mums lieka nežinomas. Tokiose sritise, pavyzdžiui, pagal trečiąją išlaidų kategoriją saugumas pilietybė e, iš vis nebuvo įtrauktos čia paklaidos. 333 puslapyje sakoma, kad bet kokie ES užsienio paramos pinigai išmokėti trečiųjų šalių vyriausybėms neaudituojami. Ir taikoma prielaida, kad nevyksta čia klaidų, tai yra jokinga. Ir galiausiai ši ataskaita nagrinėja tik, tik e, taisyklių pažeidimus bet milijardai eurų taip pat yra išvaistoma įvairiuose projektuose ir konkursuose, kurie yra visiškai nenaudingi. Ši audito ataskaita neatskleidžia tikrosios istorijos, kaip švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Man atrodo, reikėtų sažiningesnio įverdinimo. Ačiū Dievui, kad Brexitas dabar leis sutaupyti tos pinigus ateityje. Nors dėja vis tiek mokėsime tam tikras įmokas, tai vis dar švaistysime pinigus. Dėkoju. Taigi, jūs paskaitėte tai, kas jau ir tai buvo paskaityta, tam tikrus dalykus norėčiau kvestionuoti, bet dabar to nedarysiu. Galbūt paliksiu šią prerogatyvą komisijos nariui ir auditorumų pirmininkui. Pone Černecki, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, kurie anksčiau kalbėjo, iš tikrųjų išsakė protingas pastabas. Aš norėčiau padėkoti audito rūmams už šią ataskaitą, kuri buvo pateikta anksčiau nei ankstesniais metais ir tai yra teigiamas pastebėjimas. Mes taip pat džiaugiamės, kad klaidų lygis sumažėjo. Šių metų rezultatai patvirtina ankstesnių metų išvadas ir parodo, kad e, kad tai, kaip išleidžiamos lėšos, turi poveikio ir klaidų rizikai. Ir e, išlaidos, kurias sudaro mokėjimai pagal pagristi mokėjimai yra išmokamos tiksliai. Žinome, kad klaidų rizika didėja taip pat ir lygiai grečiai su tinkamumo kriterijų sudėtingumu. Ir todėl turėtume e, stengti supaprastinti tas procedūras. Manau, kad turėtume pagerinti ir ataskaitų teikimo kokybę, ataskaitų iš generalinio direktorato, kuri, kur, jų ataskaitose netinkamai, ne, nepakankamai paaiškinamos prielaidos, kuriomis remiantis įvertinamos būsimos išlaidos. Tačiau, kalbant apskritai, labai gera ataskaita ir ačiū Jums. Dabar žodį suteiksiu. Atsiprašau dar ponas Savarma. Ačiū, kad man suteikėte šią progą kai ką pridurti. Pamiršau tai paminėti anksčiau, nes e, labai daug galvoju apie kitus dalykus, kuriuos norėjau pasakyti. Ir ši metinės ataskaitos diena gali būti pavadinta mokesčių mokėtojų kalėdų diena, bet e, iš tikrųjų turėčiau ypatingai padėkoti ponui Lazarų e, nepakeičiamam pirmininko Lėnės bendražygiui, be kurio šios ataskaitos šiandien nesvarstytume. Dėkoju. Visiems dėkoju už jūsų klausimus ir dėkoju ponui Savarma už malonius žodžius. Metinė ataskaita auditorumų yra bendros pastangos vaisius ir aš ir pirmininkas taip pat turėčiau padėkoti ir mūsų auditorumų kolegoms ir darbuotojams. Aš iš tikrųjų kaip galima geriau pasistengsiu atsakyti į visus klausimus, kuriuos pateikėte. Kai, iš jų, kai kuriuos iš jų atsakysiu, o paskui pirmininkas papildys mano pastabas. Pradėsiu nuo pono Savarma. Jūs kvestionavote realo žemės ūkio e, srities e, realią situaciją. Aš suprantu klausimo esmę, bet e, pasakysiu trumpai štai ką. Kalbant apskritai, žemės ūkija klaidų lygis buvo 2,4, įskaitant tiesioginę paramą ir rinkos priemonės. Mes ataskaitoje nurodėme, kad tiesioginiai paramai e, klaidų lygis yra tiesiog per mažas, kad būtų paminėtas. Ir tiesioginė parama sudaro išmokų didžiąją dalį, o bendra e, paklaidų bendras lygis yra 2,4. E, kaimo plėtrai klaidų lygio neturime, tačiau jis būtų daugiau nei kad 2,4, kadangi mes atsižvelgiame į šių dviejų ramščių svorį. Taigi, situacija panaši žemės ūkio srityje kaip ir praėjusiais metais toliau. Klausimas buvo užduotas dėl sanglaudos. Šiais metais patvirtintos išlaidos buvo tik 8 milijardai e, audituotoje populiacijoje. Tai buvo 8 procentai audituotos populiacijos 2016-aisiais atitinkama, atitinkamos priimtinos išlaidos audito populiacijoje buvo 36 milijardai beveik arba 28 visų išlaidų procentai. Paklaidų lygis 2016 sanglaudoje buvo 4,8, o šiemet yra turbūt e, maždaug apie 3, 3 procentai. Labiausiai tikėtinas paklaidų lygis nėra susijęs su e, primtinų išlaidų dydžiu sanglaudos įnašas 2017 į bendrą, sanglaudos dalis bendroje paklaidų e, sumoje buvo mažiau. Pernai buvo 28, šiemet 8 procentai. Ir tai reiškia, iš dalies paaiškina bendro klaidų lygio sumažėjimą lyginant mm, su 2016 metais nuo 3,1 iki 2,4 procentų. Tai tuo pat metu, aišku, buvo tam tikras pagerėjimas, tačiau tam tikras šio skirtumo dalį galima paaiškinti sanglaudos išlaidų svoriu. Jūs klausėte apie realų paklaidų lygį vystomio bendradarbiavimo fonde. Bet e, mes šiam fondui rengiame atskirą ataskaitą metinę, ten ir pateiksime smulkesnės detalės. Bet aukščiausias galimas lygis 7,8, o mažiausias galimas 1,2. Taigi turbūt bus 4,5. Bet jeigu turėjote omenyje biudžeto paramos dalį bendroje paklaidų, bendroje, bendrame paklaidų lygiai, aišku, tas paklaidų lygis sumažės, nes kalbant apie biudžeto par, mes biudžeto paramos neaudituojame, nes e, tai yra nacionalinio biudžeto dalis. Taigi, jeigu tai įtrauktume į bendrą audituojamą populaciją, tai sumažėtų tas paklaidų lygis. Pone Šmit klausė, ar tikriname, ar praėjusių metų rekomendacijos buvo įgyvendintos. Taip, mes tai tikriname. Mes kasmet tikriname e, rekomendacijas ir jų gyvenimą, rekomendacijų, kurias pateikėme prieš tris metus rekomendacijas. Taigi, jeigu pažvelgtumėte į trečią ataskaitos skirsnį, pamatytumėte, kad mes tikrinome įgyvendinimą tų rekomendacijų, kurias pateikėme 14 metais ir dauguma iš jų buvo įgyvendintos. Taip pat e, atskiruose skyriuose mes e, turime lenteles, pateikiamos lentelės, priedai tam tikri, kur pateikia, kur, kur yra išvardintos prieš tris metus padarytos rekomendacijos ir apžvelgiama dabartinė audituojamų metų situacija dėl tų rekomendacijų įgyvendinimo. Ponas Kon klausė apie penktą išlaidų kategoriją - administraciją ir kodėl mes sumažinome sandorių skaičių. Taip pat jūs klausėte apie. Klausė dėl 17 puslapio paaiškinimo, dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Kalbant apie daugiametę finansinę programą ir penktą jos išlaidų kategoriją, ten nėra kažkokių tendencijų arba paklaida yra mažesnė, nereikšminga tiesiog, jos lygis nereikšmingas ir nuolat išlieka mažiau nei 2 procentai. Ir kai e, paklaida yra tokia maža statistiškai, mes galime sumažinti imti ir surinkti pakankamai informacijos, kaip numatyta standartuose kad galėtume teikti audito nuomonę. Dėl 17 puslapio ir jo paaiškinimo, na, mes čia pateikėme e, neįgyvenintų įsipareigojimų e, sąrašą pagal valstybės nares, e, pagal Europos struktūrinius ir investicijų fondus ir nurodome, kas jau buvo išmokėta. Taigi tai yra, tai, tai čia patenka į tą neįgyvenintų įsipareigojimų kategoriją, apie kuriuos kalbėjome. Taip pat mes nurodome šių neįgyvenintų įsipareigojimų procentą. prie valstybių narių valstybinių išlaidų kategorijos. Ponas Pulok e, pakomentavo auditorumo neutralumą ir nešališkumą, nes tarp mūsų yra daug buvusių politikų ir valstybės tarnautojų, kvestionavote kvalifikuotą nuomonę ir jos pagristumą ir e, kad privati įmonė ne, tikrai nesidžiaugtų tokia, tokio lygio kvalifikuotą nuomonę. Aš e, noriu patikinti poną Buloką ir biudžeto kontrolės komitetą, kad rūmų narių ir visų rūmų neutralumas ir profesionalumas ir nešališkumas yra nekvestionuojamas dalykas. Mus saisto etikos kodeksas, tarptautiniai standartai, mes auditą atliekame pagal standartus ir taip pat turime 900 profesionalių e, personalo darbuotojų paramą, jie mums taip pat padeda. E, taigi, tie standartai yra mūsų Biblija. Mes atliekame tą patį profesionalų darbą, kaip ir bet kokia kita privati audito įmonė. Kvalifikuota nuomonė, na, tai yra teigiamas žingsnis, kadangi e, daugelį metų mes teikiame nuomonę dėl legalumo, teisėtumo, bet kiek žinau, nedaug valstybėse narėse audito yra institucijų, kurios e, atlieka e, atitikties patikrinimą ir teikia nuomonę dėl numanomo paklaidos lygio, bet žinome vieną valstybę, kuri rengia vertinimą, atitikties lygio vertinimą, o būtent tai yra JAV, tai minėjome praeitie. Ir nacionalinės audito agentūros atstovas taip pat aiškino apie paklaidos lygį ir jų paklaidos lygis daug didesnis negu mūsų nurodytas. Taigi nemanome, kad kvalifikuota nuomonė yra blogai, manome, kad kaip tik tai yra gerai. Ačiū. Junknėse valstijose klaidų lygmo yra 10 procentų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, pateiksiu keletą bendrų komentarų. Kolegos e, Kun e, pasisakymas verčia mane pakomentuoti klaidų lygmens klausimą. Mes neturime kiekvienai Europos biudžeto procedūrai uh, atskirų priemonių. Tai yra neįmanoma. Mes turime e, darbuotojų, kurie užsima e, auditu ir e, metų pabaigoje turime atlikti vertinimus. Panašiai kaip apklausų metu yra pateikiami klausimai tam tikram skaičiui žmonių ir paskui viskas yra ekstrapoliuojama ir apibendrinama. Ir yra parengiami e, E, apskaičiavimai. Būtent panaši tvarka taikoma ir mūsų sektoriuje. Mes paimame tam tikrą skaičių atvejų, kelis tūkstančius atvejų ir parengėme statistinius duomenis, remdamiesi būtent tokia analizė. Tai yra statistinis ir matematinis atspindys potencialios realybės. Nes uh, tai yra tam, tam tikros tikimybės, e, realios tikimybės atspindys. Mes e, to būdu pasiekėme 95 procentų tikimybės e, lygį. Ir e, 2,4 procentai tuo būdu e, yra įvertintas e, klaidų lygis. Ir čia paklaida yra apie vieną procentą. Bet e, mūsų pateikiami statistiniai duomenys iš tikrųjų yra, kaip sakiau, tam tikros tikimybės atspindėjimas. Na, o net jeigu e, klaidų lygio kitimas yra minimalus, 0,2 procento ar panašiai, vis dėlto reikia aiškinti, kodėl taip e, yra. Ir e, jeigu tie pokyčiai yra žemiau numatyto e, sklenkščio, tai mes neteikiame tų komentarų ir paaiškinimų todėl kad tai jau tampa nebe e, relevantiška. Kuo e, patikimesnės yra klaidų lygio nustatymas, tuo e, yra geriau, tačiau vis dėlto neįmanoma yra patikrinti individualiai kiekvieno atvejo. Tai tiek būtų dėl klaidų lygmens. Ponios Šmit pateiktas klausimas dabar. Aš neskaičiau to straipsnio, kurį jūs minėjote. Vakar e, ryte Bruselėje vyko spaudos konferencija, e, kurioje buvo pristatyta mūsų metinė ataskaita, tačiau e, žurnalistams buvo e, paaiškinta, kad vakar jie dar neturėjo teisės spausdinti tos e, pateiktos informacijos. Vakar e, mes pasakėme per spaudos konferenciją, kad pateikėme tos duomenys, tačiau tiems duomenims taikomas embargas. Ir jiems taip pat paaiškiname, e, kokie, kokiais principais mes remiamės. Ir būtent dėl tų principų mes susitarėme su parlamentu šiandien Mes esame Strasbūre, o komisijos posėdis vyksta e, Bruselėje. Tad e, būtent todėl mes ir pasirinkome tokią tvarką. Ar tai pats geriausias sprendimas, nežinau. Matysime, kokie yra rezultatai ir paskui jums pateiksime informaciją. Kalbant apie biudžetą, aš esu jau beveik trejus metus auditorumų rūmų E, vadovas ir visuomet dėjau daug pastangų, kad būtų tikrinami skaičiai, kad jie būtų patikimi. Visuomet yra e, e, skirtumo tarp rezultatų ir įsipareigojimų. Ir aišku, dėl paramos biudžetui čia Taip pat negalima išvengti tam tikrų e, klaidų. Tačiau e, tikrinimas šitų parametrų yra labai e, reiklus ir intensyvus. Nors, e, aišku, rezultatai ne visuomet yra tokio lygio, kokio mes e, norėtume. Ir e, klaidų lygis vis dėlto išlieka tam tikro lygmens, nes, kaip aš sakiau, supaprastinimas ne visuomet būna pats geriausias e, sprendimas. E, čia paprasčiausiai reikia sveiko proto ir pusiausviros. Toliau viešieji pirkimai, taisyklės yra labai sudėtingos ir tai taip pat daro įtaką klaidų lygmeniui. Galbūt e, būtų naud... tiks, tikslinga čia taip pat kai kas paprastinti tai, kad naujasias taisyklės ir galbūt tuomet sumažėtų klaidų lygis. Jūs kalbėjote apie greitasias geležinkelių linijas, greitojo traukinio linijas. Mes e, numatome e, parengti ataskaitą šitą temą e, apie tarp valstybinės atkarpas šitų linijų, kur dar reikia pagilinti mūsų pastangas, suintensyvinti pastangas. Ir paskutinis aspektas e, - valstybės narės siūlo mūsų darbuotojus, ne mes. Nes e, jūs e, klausite, kas gali tinkamai atlikti darbą audito rūmose. Pagal tradiciją valstybės narės siūlo kandidatus, tai yra tradicija. Ir e, būtent šitos tradicijos yra laikomas Europos Sąjungoje. Na, o dėl mūsų pačių biudžeto ir išlaidų, tai visos mūsų išlaidos yra patvirtinamos biudžeto tvirtinimo e, institucijų ir kaip išoriniai auditoriai mes esame tikrinami privačių keturių audito e, įstaigų ir kol kas nebuvo e, konstatuota, jog yra problemų. Komisijos narys Jotinger. Pone pirmininkė, po e, Lazaro ir pono Lėnės pasisakymo noriu pakomentuoti štai, ką mes turime eksantį ir ekspost e, tikrinimo sistemas prieš e, pradedant vykdyti projektą ir projekto vykdymo metu mes konstatuojame daug įvairiausių dalykų, tačiau visko nematome. Ekspost kontrolė papildo tai ir suteikia naujos informacijos. Uh, apie tai, kaip vyksta projektas ir kaip vyksta jo e, finansavimas, tad yra visiškai normalu, jog taikant ekspost kontrolę mes identifikuojam tam tikrus dalykus ir e, reikalaujame, kad pinigai būtų gražinami siekdami tuo būdu mažinti klaidų lygį. To parlamento nario, kuris e, pateikė klausimą ir kuris kritikavo kritikavo mus, kad neturime kvotų numatytų atskiroms valstybėms, dabar jo paties nėra salėje. Yra tvarka, pagal kurią paskirstama regionams. Taip pat buvo klausimas dėl Junkerio investicijų fondo ir dėl kvotų valstybėms. Jeigu tokios kvotos būtų, tai. E, tuomet e, bankas turėtų atlikti atitinkamą analizę kokybinių ir gebėjimo parametrų. Valstybės skirtingai panaudoja Junkerio plano investicijas Tačiau galų gale viskas priklauso nuo valstybių, nuo pačių valstybių narių valios. Aš e, kalbėjausi su pasaulinio banko atstovais. E, mes kalbėjome apie bendradarbiavimo galimybės Afrikoje ir čia kalba sukasi apie paskolas kitiems finansiniams metams, apie tokioms paskoloms taikomas e, sąlygas. Uh, Kaip jūs e, žinote, mes, e, mes e, suintensyviname savo bendradarbiavimą su komitetu, kuris užsijima Afrikos reikalais, taip pat su Europos investicijų banku. Mes norime panaudoti esamą sistemą ir esamas institucijas maksimaliai prieš keisdami savo vidinę e, struktūrą. Aš manau, kad e, kai kurie e, padaliniai kitą vertus galėtų būti sustiprinti, be kita ko, ir rinktinėse tautose. Dėkuoju ir pranešėjai galiausiai žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau e, padėkoti Europos komisijos atstovams ir audito rūmų atstovams, taip pat visiems kolegams už labai turiningus komentarus, išskyrus, išskyrus vieną kolegą, kuris išėjo, bet kadangi jisai išėjo, tai aš e, pasakysiu tik tiek, kad tai yra antras jo šios temos posėdis ir jisai geriau būtų patilėjęs, nes e, sukčiavimo atvejai, kuriuos identifikavo Olafas jungtinėje karalystėje, yra susiję su uh, jungtinės karalystės muitinės sukčiavimu. Dabar uh, dabar e, Junktinė karalystė išeina iš ES, tad ponas Bulo galėtų pamokyti Junktinės karalystės muitinę, kaip reikia mažiau sukčiauti. Šiais metais klaidų lygmuo yra e, sumažėjęs, tendencija aiškiai e, teigiama. Tačiau e, mes e, turime nagrinėti tuos aspektus, dėl kurių kyla daugiausiai susirūpinimo, dėl neįvykdytų įsipareigojimų. E, ir mes e, turime būtinai ieškoti neįvykdytų biudžeto įsipareigojimų problemos sprendimo, nes kyla valdymo problemų dėl šitos problemos per kitą DFP. Komisija ketina labiau atsižvelgti į rizikos faktorius Invest Europe klausimų. tačiau e, iškyla tam tikra rizika esant dabartiniai sistemai, jog e, skirtumai tarp regionų ir valstybių narių gali didėti. Ir anksčiau ar vėliau galbūt reikės ataskaitų apie atskiras valstybės, kad galėtume identifikuoti kiekvienos valstybės narės padėti šitais klausimais ir uh, E, suprasti sukčiavimo specifiką atskirose valstybėse, nes kai kurios valstybės e, turi blogą, galbūt blogą reputaciją dėl, e, dėl, dėl, dėl sukčiavimo, tačiau reali padėtis gali būti kitokia, galbūt tos valstybės nedaugiausiai iš tikrųjų sukčiausia. Tuo tarpu mes dabar visas valstybės traktuojame vienodai, visas supilame vieną katilą ir tai gali turėti neigiamą pasiekmių. Kai buvo pasakyta, papildoma europinė vertė prisideda prie didesnės e, sanglaudos ir padeda mums kovoti su neligybė tiek Europoje, tiek už Europos e, ribų. Aš e, manau, kad dažnai tai pamirštame ir nesakcentuojame dažniausiai rezultatus. Rezultatai yra svarbus dalykas, tačiau turime taip pat akcentuoti uh, neligybės mažinimą, nes tai svarbiausia mūsų rinkėjams, mūsų piliečiams, o jų nuogastavimai atveria duris populistams. Apibendrindama norėčiau dar, baigdama savo pasisakymą, norėčiau padėkoti komitetui už atliktą darbą. Dar lieka plenarinis posėdis, yra išsakyta kai kurių kritinių pastangų, tačiau apskritai viskas vyksta teigiamą linkme. Norėčiau padėkoti ponui Lėnė, ponui e, Lazaro. Mes e, kartu e, atliekam labai svarbų darbą. Norėčiau taip pat padėkoti sekretoriatui už jo darbą. Dar kartą Dėkoju ir tikiuosi, kad mes konstruktyviai dirbsime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aš irgi norėčiau padėkoti audito rūmams, komisijai. Baigėme svarstyti šitą posės klausimą, kitų klausimų nėra. Kitas posėdis įvyks kitą trečiadienį, spalio 10 dieną, 9 ryto. Bus vyks seminaras ir aptarsime darbą siekdami geresnio komunikavimo. 11 val. bus balsuojama. Dėkoju, posėdis baigiamas.